Teskime mūsų komiteto posėdį. Bus e, aptariamas horizontas 2020 klausimas. Na ir šiandieną mes ketiname suteikti žodį visiems pranešėjams. Kiekvienam bus suteikiamos po penki, penkios minutės. Taigi pradėkime nuo Riera Madurel. Prašome. Ačiū. Iš tiesų labai sudėtinga apibendrinti tą susitarimą, kuris buvo pasiektas per kelis mėnesius ir tai padaryti per kelias minutės, tačiau pabandysiu. Greičiausiai prisimenate, kad paskutiniuose triologuose, kurie buvo organizuoti dėl Horizontas 2020, jie buvo organizuoti prieš vasaros atostogas ir buvo pasiektas politinis sustarimas su taryba dėl to, kad ši programa turėtų būti toliau organizuoj e, tesama. Taip pat buvo apsispręsta dėl programos biudžeto. E, buvo paskirstytos lėšos skirtingoms temams ir taip pat mes dar laukiame galutinio e, susitarimo dėl finansinės perspektyvos. Europos parlamentas džiaugiasi pasiektų susitarimu. Esame įsitikinę, kad pasiektas susitarimas yra geras ir užtikrina, kad e, kita Horizontas 2020 programa bus e, kokybiška. Be to, ši programa pasižymi labai didžiulį potencialu E, kad būtų pagerintos mūsų tyrimo ir inovacijų sistemos. Tikiuosi, kad Europos parlamentas savo darbu pagerins komisijos pateiktą pasiūlymą iš įvairių perspektyvų, o aš įvardinsiu keletą iš jų. Tai yra patys svarbiausi dalykai, kurie yra susiję su šiuo susitarimu. Visų pirma, kalbant apie šią pagrindų programą, galėsime praplėsti dalyvavimą joje ir tam tikslui yra numatytos specialios naujos priemonės. Nors e, jos nėra priskirtos pirmamjam ramšiui, kaip prašė Europos parlamentas, šiom priemonėm bus skirtas e, sa savas biudžetas kartu su mokslininku, mokslinink, mokslinink, mokslo visuomeniai e, programa, šios priemonės e, bus priskirtos trečiajam komisijos pasiūlymo ramščiui. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, minėta mokslo visuomeniai programa numato įvairias įdomias priemonės, kurios galės išplat, išplėsti paramą, paramos bazę mokslui. Tuo pat metu bus užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas su visuomenė, todėl mes sustiprinsime apskritai Europos mokslo ir tyrimų bazę. Europos Sąjunga turi turėti stiprią mokslo ir inovacijų bazę. Toliau dar vienas dalykas yra Marie Curie veiksmai kuriuos taip pat sustipriname šiuo susitarimu. Kalbant apie šios priemonėms kitą biudžetą, jis e, ženkliai padidintas lyginant su komisijos pateiktų pasiūlymų ir e, šios priemonės taip pat bus taikomos moksloj, mokslos ryčiai. E, šių priemonių nauda yra pripažįstama visiems, tad puiku, kad šios priemonės bus geriau finansuojamos. Toliau E, mes padidėme finansavimą taip pat ir žaliajai e, energetikai. E, tokios priemonės būtų naudingos kovojant su klimato kaita. Taigi dar kartą kartoju, galutinis sprendimas yra priimtinas visoms pusėms. Šis pas, susitarimas jau yra pasiektas dėl horizontas 2020 ir, kaip kartoju, mes naują programą užtikrinsime platesnį dalyvavimą joje. E, didesnė biudžeto dalis bus skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat yra kita atskira priemonė mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuri turės ir savo biudžetą kaip prašė Europos parlamentas. Turiu pasakyti, kad parama mažoms ir vidutinėms įmonėms nuo pat pradžių buvo prioritinis dalykas. E, šią paramą papildys ir e, kiti instrumentai, kurie leidžia, e, kurie leis spręsti tam tikras, na, tokias nenumatytas aplikybės skubiai ir mm, leis pasiekti apčiuopimų rezultatų per e, atitinkamą laikotarpį. Aišku, šioms priemonėms bus taikomas bandomasis laikotarpis ir po jo bus galima įvertinti, ar tokios priemonės pasiteisina ar ne. Šio sustikimo dėka programoje yra numatytas reikalavimas skelbti visą informaciją, kuri susiję su finansavimu pagal šią programą. Kaip e, sakiau, e, mes skatinsime didesnį skaidrumą dėl visų veiklų, e, kurios yra finansuojamos E, šios programos turėčiau paminėti ir 15 straipsnį. E, Europos parlamentas jį dar patobulino lyginant su komisijos pateiktų pasiūlymo. E, visų pirma, mes pasiekėme, kad būtų siekiama subalansuoto to lyčių lygybės aspekto įgyvendinant projektus. Taip pat mes pasiekėme geresnės pusiausviros tarp tų didelių projektų, mažų ir vidutinių projektų. Labai svarbu, kad na, iš biudžeto būtų finansuojami ne tik tai dideli projektai. Dar kartą kartuoju, kad mes pasiekėme didesnio e, skaidrumo dėl viešosios ir privačios partnerystės. Par Siekiame, kad kalbant apie tokias partnerystės, kad jos būtų subalansuotos, taip pat, kad daugiau dėmesio būtų skiriama socialiniams iššūkiams. Labai gaila, kad negal, neturiu daugiau laiko e, įvardinti papildomų dalykų, tiesiog pasakysiu, kad džiaugiamės, kad e, buvo pasiektas geras susitarimas su taryba. E, be to yra skirta pakankamai laiko, kad Horizontas 2020 programa būtų įgyveninta, e, pradedant 2014 metais, kaip ir buvo numatyta. Komisija pareiškė, pateikė tam tikras deklaracijas dėl pačios programos, o aš norėčiau padėkoti kolegoms, norėčiau padėkoti visiems kurie prisidėjo prie šio sustarimo pasiekimo. Kadangi visi prisidėjome prie to, kad Horizontas 2020 programa būtų įgyvendinta. Ačiū. Šioms diskusijoms yra skirta valanda. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Kristian Eller. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass ich zwar das Zeitlimit. Ähm Na, visą pirma, aš suprantu, kad laikas yra ribotas. Tikrai nelengva užduotis jums pirmininkė teko. Pusantrų metų buvo svarstomas biudžetas, buvo tariamasi, derinamos nuomonės ir buvo imtasi net ir netikėtų sprendimų Taigi norisi apie visą tai pakalbėti, bet pradėsiu turbūt nuo padėkų pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams. Noriu pasakyti, kad niekada anksčiau turbūt nesame buvę taip gerai pasikaustę ir pasiruošę, kaip kad šį kartą. Dabar mes įsigalios Lisabonos sutarčiai ne tik tai stebime tai, ką veikia kiti, bet mes patys dabar aktyviai dalyvaujame formuojant biudžetą. Ir norėčiau pabrėžti kai kuriuos dalykus, kuriuos ir Tereza paminėjo. Biudžetas iš tiesų atspindi visų dalyvavusių jų pastangas. Ir noriu pasakyti, kad Na, santykinai žvelgiant, biudžetas yra didesnis, bet jeigu lygintume 2013 su 2013 metais, tai paaiškėtų, kad horizontas 2020 atspindi kaip tik mažėjimą. Ir sumažinimas yra be ne 10 procentų. Ir vis tik tai ne visai dera su bendraisiais ES tikslais. Buvo žadėta 3 procentai moksliniams tyrimams. O taip tikrai nėra, nes dabar ne tik tai mūsų karta, bet ir kita karta turbūt turės mokėti už tokius tikslus. Taigi yra labai realių problemų. Ir jeigu pasitvirtintų blogiausias scenarius, tai tikrai bus rimtų problemų. Reikia informuoti iš anksto visus apie tai, kokia yra numatyta, kokie numatyti rezultatai pagal horizontas 2020 ir kas bus, jeigu jų nepasieksime. Komisija minėjo pasupaprastinimą ir taip toliau, žinoma, suprantama, kodėl jie taip sako, bet reikėtų taip pat ir pasakyti, kad šis modelis biudžete mokslinių tyrimų programą pavers brangesnė. Bus gyvendinama mažiau projektų, bet jie bus brangesnė. Pagal naują įkaštų skaičiavimo modelį. Žinoma, ne viskas tai blogai. Yra buvę ir sėkmės atveju. Ir nors komisija kalbėjo gana griežtai, reikia pasakyti, kad mes labai stipriai kavojome už tokią programą, kuri būtų vis tik e, sėkmingesnė. Ir jeigu žvelgsime į ateitį, tai reikia sutvirtinti pačius pagrindus, ant, kurios, ant kurių bus statomi toliau e, statomas rinkos ir inovacijų pastatas. Marie Curie ir kitos programos, jos gali būti laikomos klasikinėmis. Tai yra tas pagrindas. Ir mes dabar bandome planuoti realius apčiopiamus rezultatus, o ne kažkokias kvotas Anksčiau tai būdavo, kad buvo nustatomi tikslai, kurių nepavykdavo gyvendinti ir tuomet visi tapdavo suirzę ir pasimetę. Dabar mes stengiamės numatyti tokius tikslus, kurie paskui duotų apčiuopiamų rezultatų, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui. Manau, kad Vienas iš sudėtingiausių turbūt aspektų, tokių ambicingiausių aspektų, tai yra aktyvaus dalyvavimo išplėtimas. Ir tai reiškia, kad mes norime, kad papras, mažiausiai išsivystę skurdžiausi ES regionai sustiprėtų ir aktyviai dalyvautų e, pasinaudojant mokslinių tyrimų pagalbą. Ir anksčiau tai buvo bandoma užtikrinti, nustatant įvairiausias kvotas. Dabar kalbame apie kitokius būdus, tiesiog apie aktyvesnį dalyvavimą. Dar vienas klausimas, kurį turėsime panagrinėti ateityje, tai yra, ar programa pasikeitė ir daugiau dėmesio yra skiriama ne moksliniams tyrimams, bet inovacijoms, kurios yra arčiau rinkos. Finansinės problemos turbūt yra to priežastis. Taigi visi stengiamės priartėti prie realios rinkos situacijos, prie inovacijų ir tačiau to pagrindas tap, būtų moksliniai tyrimai. Ir, na, ši programa turbūt yra ambicingiausia programa, kurią kada nors yra paruošusi Europos Sąjunga. Ir aš iš tiesų labai didžiuojuosi, kad mes kartu su kolegomis taip pat įnešėme aktyvų ir aišku indėlį. Ir džiaugiuosi, kad, mes, kad dabar ši programa buvo patvirtinta. Ačiū Kristianui, o dabar žodis Marijai Karvalijo, prašome. Uh, thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Aš parengiau pranešimą apie konkrečių programų gyvendinimą, taigi mano pranešimas papildys kolegos rengimą pranešimą. Papildys tai, apie ką kalba Tereza Madurel savo pranešime. Taigi aš nekartosiu tai, ką jie jau pasakė. Aš Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą ir gerą darbą. Dėkoju taip pat ir sekretariato darbuotojams, dėkoju ir frakcijų atstovams už labai gerą darbinę atmosferą, kuri mus lydėjo viso darbo metu. Programa Horizontas 2020 yra padalyta į e, tris sritis Pirmojoje yra kokybiškas mokslas, aukštos kokybės moksliniai tyrimai. Mes daug kalbėjome apie Mariją Kurį, tai yra naujovė, bet to mes numatome ir tam, tikru, tam tikrus grantus pagal Mariją Kurį programą. kurie leistų mums, da, kurie padėtų mokslininkams sugrįžti į tuos regionus, kuriuose moksliniai tyrimai plėtojami yra kol kas ne pernelik aktyviai. Tai yra nauj, Marie Curie progra, programos naujovė. Be to mes taip pat pirmąją sritį įtraukėme dar kūriamas, tai yra ateities technologijas. Antroji sritis yra da, mažam ir vidutiniam verslui skirtos priemonės. Kolegos jau sakė, kad šioms priemonėms skiriamas dabar didesnis biudžetas. Be to, kartu su komisijos pasiūlyta schema mes pasiūlėme ir inovacijų voucherių uh, priemonę. Tai būtų labai paprasta sistema, kurią būtų labai paprasta įgyvendinti, bet ji bus labai naudinga, ji galės skatinti jaunus mokslininkus ir padės jiems kurti taip vadinamosios mokslinio tyrimų startuolius. Ir trečioji sritis, čia buvo daugiausia pokyčių, mes sukūrėme du naujus veiksmus. Uh, Vienas tai yra su jūra susiję tyrimai, tyrimai. jie yra labai svarbus Europoje, tai yra ir e, laivininkystė, ir jūros e, ištekliai. Ir dar viena veikla, tai yra kultūro, kultūros paveldas ir Europos tapatybė. Tai bus naujos technologijos, kurios yra taikomos. Uh, kuriant meno kūrinius, kurios padeda mums išsaugoti savo istorinį ir kultūrinį paveldą. Socialiniai iššūkiai, juos mes padalijome į dvi dalis. Pirmasis būtų humanitariniai mokslai socialiniai dalykai, o antras susijęs su saugumu. Toliau, e, ten, kur kalbame apie sveikatą, ten mes įtraukėme papildomų veiksmų taip pat, tai yra e, kova su lygomis susijusimis su skurdu, e, naujų vaistų paieškos ir kova su rėtomis lygomis. Energetika. Čia mes reikalam, kad būtų padidintas biudžetas ir kad būtų mūsų veiksmai ambicingesni. Mes norime, kad būtų patobulintos energijos apdorojimo procesai ir kad būtų labiau investuojama į išmaniuosius energetikos tikslus, taip kad Europoje mes turėtume e, protingą e, energetiką ir e, tam bus skirti 15 procentų visų energetikos, visų energetikos biudžeto. Be to, čia mes įtraukime taip pat veiksmus susijusius su anglies surišimo ir laidojimo technologija ir kai kuriomis kitomis naujomis technologijomis. Toliau kompetencijos didinimas. Čia taip pat yra naujų pasiūlymų, vadinamasis teaming and twinning. Mes manome, kad jis padėtų mums e, suburti tas institucijas, kurios e, vargu ar kreiptųsi į e, E, dėl finansavimo. Be to mes atskiriuose programuose nurodėme, kaip galima būtų kreiptis e, e, su prašymais gauti finansavimą iš struktūrinių ir inovacijų fondo ir Europos mokslinių tyrimų taryba taip pat galėtų uh, ir skirti savo ženklą, kuris patvirtintų, jog moksliniai tyrimai yra didelės e, vertės. Ir tam galima būtų pritaikyti pat regioninius fondus. Mes norime, kad programa Horizontas 2020 būtų ne vien finansavimui skirta e, programa, mes norime, kad ji padėtų mums sustiprinti mokslinių tyrimų sektorių ir mes paprašėme komisijos uh, E, suburti ekspertų, mokslininkų grupės, kurios padėtų mums e, išsiaiškinti, kaip galima būtų derinti įvairias programas ir panagrinėti, kokios pagal e, Horizontas 2020 finansuojamos programos gali būti pritaikytos įvairiose sritise, skaitant ir sveikatos apsaugos srityje. Štai tiek apie konkrečias programas ir dėkoju kolegoms. Grazie, Marija Karvalio. Ačiū poniai Karvalio. O dabar norėčiau suteikti žodį Marisai Matijas, prašome. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiame procese vyko labai įdomios diskusijos. Man atrodo, kad yra pasiektas puikus susitarimas e, dėl e, mokslinių tyrimų ir inovacijų programos. Filipo Lambert šiandieną posėdėje nėra, todėl pabandysiu įvardinti tuos aspektus, kurie yra esminiai šiame e, susitarime Taigi, kaip sakiau, yra pasiektas puikus susitarimas. Antraip mes neorganizuotumėm diskusijų šio klausimu, dėrėtumėmės, tačiau norėčiau įvardinti keturis aspektus, kurie yra labai svarbus. Visų pirma, tai yra pačios programos biudžetas. Pradžioje tikėjomės, kad programos biudžetas bus didesnis, Vis dėlto taip nebuvo ir mm, nors biudžetas yra sumažintas, mes e, sugebėjome pasiekti e, sustarimą, kuris būtų priimtinas visiems. E, mes susitarėme, kad programos biudžetas nebus keičiamas visos programos įgyvendinimo metu ir tai yra labai svarbu. kai kurioms programoms pagal kai kurioms temoms pagal ankstesnę programą buvo skiriama per daug lėšų. Tačiau toks sprendimas buvo priimtas e, todėl, kad e, ne visos ES narės galėjo dalyvauti projektuose pagal šias temas. O tos, kurios e, galėjo pasinaudoti šios programinės temos lėšomis gavo daugiau lėšų, taigi kilo tam tikrų projektų koncentravimusi problema, kuri nebuvo iki šiol įspręsta. Vis dėlto džiugu, kad buvo atsižvelgta Europos parlamento pasiūlymą, kuris leistų iš dalies bent jau išspręsti šią problemą. Nes mes numatome galimybę lėšoms judėti tarp įvairių temų e, ir skirti lėšas e, tiems regionams arba tiems projektams, kurie, pavyzdžiui, kuriems lėšų pagal vieną ar kitą programinę sritį lėšų trūksta. Toliau dar vienas svarbus aspektas - tai yra dalyvavimas. Mes siekiame išplėsti ir užtikrinti kuo didesnį e, aktyvų dalyvavimą šioje programoje ir tikiuosi, kad mūsų pateikti pasiūlymai leidžia sukurti tokį tvirtesnį šios programos pagrindą. Tikimės, kad e, horizontas 2020 leis mus pasiekti na, tą mūsų tikslą - sukurti tokią glaudesnę Europą mokslų srityje. Ir tikiuosi, kad mes sugebėsime eliminuoti tuos atotrukius, kurie vis dar egzistuoja šioje srityje. Dar norėčiau paminėti vieną problemą, kuri buvo vardinama visų dėrybų metu. E, komisija pateikė pasiūlymą dėl e, šešių bendruomenių, kurios turėtų būti sugrupuotos į kelias grupės. O mes pasisakėme, kad vietoj to, kad būtų dvi grupės, turėtų būti suburtos trys grupės, bent jau pradinio E, horizontas 2020 programos įgyveninimo metu e, tolesniais, e, tai yra tuo antruoju programos įgyvenimo metu turėtų likti tik tai dvi grupės, o jau paskutinio etapo metu turėtų likti tik tai viena. E, tai nebuvo Europos parlamentui prioritetinis klausimas, taigi e, mes sutikome su tuo, kad tas bendras formuojamų grupių skaičius būtų sumažintas iki penkių. Taip pat mes turėjome dar keletą pastabų dėl programos antrojo ramščio. Laikausi nuomonės, kad turėtų būti kūriami E, inovacijos ir technologijų institutai, kurie būtų atsakingi už Horizontą 2020 programą. E, tai turėtų būti ne tik tai technologiniai institutai, bet ir inovacijų e, institutai, nes, kaip jau minėjau, tiek technologijos, tiek inovacijos yra tarpusavėje susijusios, todėl laikėmės nuomonės, kad daugiau reikėtų skirti dėmesio inovacijai ir technologijoms. Inovacijos ir technologijų institutai nebūtų autonomiški, tačiau mes norėtumėm, kad na, tokie institutai būtų kuriami demokratiškai ir nebūtinai turi būti autonomiški, nepriklausomi. Pasiekėme labai puikų kompromisą. Iš esmės apginėme Europos parlamento poziciją, Na, reikėjo dėl kažkokių kai kurių dalykų nusileisti, nes antraip nebūtų pasiektas tas kompromisinis pasiūlymas, e, sustarimas. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose dėl e, strateginės darbotvarkės ir taip pat dėl e, reglamento dėl Europos inovacijos ir technologijų instituto įkūrimo. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems komiteto nariams, nes pranešėjai jau pasisakė visi. Tie kolegos, kurie susirinko tik tai balsavimams, tikiuosi neprieštaraus, kad balsavimas bus kelioms minutėms atidėtas. Taigi dabar norėčiau užduoti komiteto nariams žodį ir visų pirma e, žodis kolegai Cukalas. I will, of course, protect, sir, for, as Mr. Eller said, it's uh, quite important. Dėkoju. Iš tiesų ši tema labai svarbi, tad ir diskusijos gali kilti aršios. Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad aš pritariu poniai Karvarjo ir noriu pasakyti, kad esu didžiai nusivylęs, kad mes pralaimėjome tą kovą dėl biudžeto. Uh, Tai reiškia, kad Europos Sąjunga taip tvirtai nestovi, kaip kad yra įvardyjama Lisabonos sutartyje. Ir turėsime savo ekonomiką remti žiniomis. Ten yra tai parašyta, kad mūsų ekonomika bus paremta žiniomis ir pati konkurencingiausia visame pasaulyje. Aš vis tik tai manau, kad Europa pralaimi konkurencijos kovoje tiek mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje tiek savo viduje, tiek už ES ribų, be to keletas Europos regionų pralaimi kovą apskritai prisiderindami prie Lisabono strategijos ir siekdami Lisabono strategijos tikslų. Aš dėl to esu labai nusivylęs. Vis tik tai didžiuojusi, kad turiu galimybę dalyvauti šiuose diskusijose ir esu dėkingas visiems kolegoms, kurie dalyvavo tose diskusijose. Ir aš manau, kad kad EIT inovacijos ir technologijos institutas bus tas, kuris padės mums galų gale pereiti prie gerovės klėstėjimo ir augimo. Tačiau vienintelė priemonė Horizontas 2020 kontekste, kuri yra sėkmingesnėmis prognozėmis paremta, tai yra švietimo sritis. Yra planuojama išleisti 10 tūkstančių e, bakalauro laipsnį turinčių e, studentų ir taip pat 10 tūkstančių daktaro laipsnį gausinčių asmenų. Jie, tikėkime, prisidės prie mūsų ir ekonominio augimo. Be to, džiaugiuosi, kad regioninė inovacijų schema ar sistema buvo patvirtinta, o tai reiškia, kad bus užtikrinamos sinergijos su struktūriniais bei nacionaliniais fondais, bus stiprinamos partnerystės visoje Europos Sąjungoje. Tad aš labai daug tikiuosi iš tokio bendradarbiavimo. Ir aš manau, kad tai EIT padarys stipresniu ir po to jau jie savo veiklą galės išplėsti ir į mažiau užsivyščiusius Europos regionus. Dėkui. Vicky Fox. Dėkui. Labai džiaugiuosi, kad galėjau dirbti su keliais kolegomis, buvau viena iš šešėlinių pranešėjų ir norėčiau pasakyti, kad iš tiesų jie visi buvo labai atidus, labai klausėmės vienas kito ir puikiai dirbame kartu. Manau svarbu pabrėžti, kad gana ilgai užtruko šio dokumento analizė, nes juk kalbame apie didelę sumą pinigų ir investicijas į tokias rytis, kuriuose, jeigu bendradarbiausime, tai darysime didžiulį skirtumą ne tik tai savo kartai, bet ir ateities kartoms. Mes iš tiesų stengiamės užtikrinti paprastumą, kad viena vertus taip reikia kontroliuoti finansų sritį ir kontroliuoti, kam panaudojamos lėšos, kita vertus mokslininkai turi turėti galimybę uh, užsimti tikruoju savo darbu, jie neturi būti užversti administracinėmis ar biurokratinėmis užduotimis. Todėl mes tikrai labai stengiamės, kad tas mokslinio pažangumo principas būtų užtikrintas. Ir taip pat norėjome pabrėžti, kad lėšos turėtų būti skiriamos tam, kas duoda geriausius rezultatus. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų atrinktos ir tos mokslo sritis, kurios galbūt buvo šiek tiek primirštos ir jas reikėtų atgaivinti. Tad aš labai džiaugiuosi, kad tą mums, manau, pavyko padaryti. Ir dabar, manau, mums reikia tiesiog e, teikti aiškumo mokslininkams ir dabar jau pereiti prie realių veiksmų ir stengtis, kad tikslai būtų pasiekti kaip galima greičiau. Dėl E, privataus ir viešojo sektoriaus partnerysčių ir JTI. Manau, kad čia reikėtų kaip galima greičiau padaryti sprendimus, kurie dar turi būti padaryti, tam, kad e, mokslininkams suteiktume daugiau aiškumo ir taip pat, kad užtikrintume demokratinio proceso sklandumą, nes tai yra labai svarbus klausimai ir kalbame apie didžiulės lėšas pinigų. Dėkui. Grazie, la parola Vidal Quadras. Vidal Cuadros. Gracias, presidenta. Eh, sin duda, lo primero que hay que hacer es dar la enhorabuena. Ačiū, ponė pirmininkė. Be jokios abejonės reikia pasveikinti pranešėjus, nes jų darbas buvo tikrai sunkus. Šis paketas Horizontas 2020 yra aštuntoji pamatų programa, pagrindų programa ir jos valdymas tikrai nebuvo lengvas. Be to ir ekonominės aplinkybės daugumoje valstybių narių yra gana sudėtingos. Todėl išlaikyti tą pagreitį, kurį suteikė pagrindų programa, tikrai nebuvo lengva. Mano nuomonė, visi padaryti susitarimai atspindi tokius klausimus, kuriuos esame nagrinėję jau ne vieną kartą. Pavyzdžiui, prieiga prie žinių e, produktų, taip pat e, smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo inovacijų srityje. Tai yra labai svarbu, nes per tai ir pačios paprasčiausios idėjos gali virsti puikiomis paslaugomis ir prekėmis. Ir smulkiam ir vidutiniam verslui yra fin specialios finansinės taisyklės, sąlygos sukūriamos ir manau, kad dėl to bus lengviau išlaikyti glaudžius ryšius su šiuo ekonomikos sektoriumi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir į energetikos sritį. Mūsų strategija būtų tokia stengti sukurti saugę, tvirtą ir konkurencingą energetikos sistemą. O tai yra labai glaužiai susiję su tuo, kaip mums pavyks veiksmingai panaudoti energijos išteklius, kaip mums pavyks panaudoti alternatyvų kūrą, taip pat prieig, kaip užtikrinti prieigą prie tokios e, energetikos ir taip pat kaip pavyks išnaudoti technologijas. Čia dar tikrai yra kur padirbėti. Ir aš manau, kad su šiuo paketu ES pasiunčia labai aišku signalą, kuris yra labai svarbus mūsų visai visuomeniai. Tai yra signalas, kad mes norime tobulėti ir vystytis toliau. Ir tikrai nereikėtų sustoti ties tais biudžeto sunkumais, nuo kurių kenčia dauguma valstybių narių. Tačiau turėtume nepamiršti, kad kad e, vis tik tai nereikia stebėtis, kad dabartinis biudžetas labai skiriasi nuo pradinio. Dėkui. Ačiū. Toliau Kreutzmann, please. Prašau. Thank you very much, Madam Chair. I would like to... Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti e, ir pranešėjai ir jai padėkoti už puikiai atliktą darbą. Jie iš tikrųjų puikiai organizavo bendradarbiavimą su visomis frakcijomis. Mums pavyko susitarti su taryba ir šis susitarimas e, padės mums užsitikrinti, jog turėsime vieną iš stipriausių mokslinių tyrimų skatinimo programą. Mes sugebėjome taip pat būdų sujungti struktūrinius fondus ir programą Horizontas 2020. Mes susidurėme su dideliais iššūkiais e, pasaulyje ir todėl turime daryti viską, kad sustiprintume Europą. Kartu turime likti e, atviri pasauliui. Todėl mums reikia atviros, stiprios politikos. Ir ši programa yra žingsnis e, šios politikos link. Joje yra numatytos svarbios priemonės, kurios padės mums užtikrinti, jog moksliniuose tyrimuose aktyviau dalyvautų e, pramonės atstovai. Be to, numatytas yra, e, numatyta atskira parama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir viskas bus daroma iš principų iš apačios į viršų. Ir baigdamas džiu, galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad aiškiai pasakyti, kad uh, didelis dėmesys skirimas ir aplinkosaugai, ir uh, lyčių lygybei. Tikiuosi, kad uh, ši programa padės mums užtikrinti, jog visi moksliniai tyrimai būtų atviri Europoje. Ponas Van Nistelrooy. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, šiandien e, po pietų visi esame labai gerai nusiteikę ir tam yra gero pagrindo. Aš norėčiau pakomentuoti šiek tiek e, šios programos susijimą su struktūriniais fondais. Mane nustebino tai, kad Masėm tai, kaip bus skirstamos lėšos Tai yra tai, kad lėšus bus skiriamos daugiausia senosios valstybėse narėse. Naujoms valstybės narėms tai skirta tik tai 8 procentai. Tai mane tikrai nustebino. Europos Sąjungos e, fondai, o, o tai čia mes kalbame daug, maždaug apie uh, 70 milijardų eurų ir apie struktūrinius, po, po, fond, struktūrinius fondus. Turime geriau pasinaudoti šiais fondais tam, kad mes iš tikrųjų plėtotume visą savo kompetenciją. Pažiūrėkite, čia yra straipsnis, kuriame kalbama apie tai, kad e, Lisabonoje nebeliko automobilių e, keliuose. Aš manau, kad mes nepakankamai daug dėmesio skiriame kompetencijų e, centrams, kompetencijai apskritai. Ir struktūriniai fondai turėtų būti e, panaudojami pirmiausia tam, kad būtų skiria, kūriamos žinių ekonomika, žinių ekonomika pirmiausia rytų Europos šalise. mes dirbome su šešėlės pranešėjais ir stengiamės užtikrinti, kad būtų taip pat sudaryta sąveika tam tikrose regionuose su, su kitais mūsų veiksmais, tokiais, pavyzdžiui, kaip uh, uh, studentų mainai su uh, Marie Curie veiksmais. Visus šios veiksmus galima būtų finansuoti iš struktūrinių fondų. Ir ketinama jau tai daryti nuo 2014 metų pradžios. Tai yra visiškai naujas požiūris. Mesgi turime regioninės plėtros fondą, jame yra 160 milijardų ir gali, jeigu galėtume pritraukti ir tas lėšas, būtų puiku. Ir tuomet mes turėtume dar daugiau e, lėšų moksliniams e, tyrimams. Programos, kurios rengiamas yra nacionalinių ir Europos lygmenių, turėtų suvokti turėtų atsižvelgti į tai, kad būtina plėtoti sinergiją tarp įvairių, įvairių uh, programų ir įvairių veiksmų. Dėkuoju toliau ponas Buzekas. Dziękuję pani przewodnicząca. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, kuriems teko dėrėtis dėl programos Horizontas 2020 ir su ją susijusių kitų programų. Mūsų netenkina šiai programai skiriamas finansavimas, mes manome, kad jisai yra pernelik menkas, bet mes džiaugiamės dėl šios programos turinio. Noriu keturis dalykus pasakyti. Septintoje mokslinio tyrimų programoje programos buvo gyvenimos jau pritraukiant struktūrinių fondų lėšas. Varšuvoje vyko konferencija, kuri buvo pavadinta Mums reikia ne vien betono. Ir iš esmės ponas Van Nistelrooy kalbėjo apie tą patį. Galvodami apie ateities mokslą, apie konkurentingą mokslą, turime ieš, galvoti ir apie sinergijas tarp struktūrinių fondų ir programos Horizontas 2020. Už tai atsakomybė tenka komisijai. Daug kas buvo padaryta siekiant plėtoti mokslinius tyrimus e, e, atsiliekančiuose regionuose. Jei mes turėsime e, per daug silpnų regionų, tuomet vargu ar pasieksime užsibrieštų rezultatų. Kristelis Eileris daug dirbo šiuo klausimu. Gal ir ne viskas buvo sėkmingai gyvendinta pagal Marijas Kvaradovską Marie Curie programą. bet vienaip ir kitaip turime baigti gyveninti tas programas ir tinkamai pasinaudoti jų rezultatais. Antras dalykas. Mūsų konkurencingumas ateityje priklausys nuo energijos kainos. O pigesnę energiją mes galėsime gaminti tik tuo metu, jei pritaikysime naujausias technologijas. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Nuo technologijų priklausys, kokia bus mūsų energetikos kaina, mūsų energijos kaina. Ir paskutinis dalykas. Aš visuomet e, remiau ES e, universitetams skirtą iniciatyvą. Europos inovacijų ir e, technologijų institutas yra geriausias būdas mums padėti mūsų universitetams bendradarbiauti, sutelkti jų pastangas. Bendrojo mokslinių tyrimų erdvė yra dar vienas e, pavyzdys, kuris rodo, kad reikia geriau bendradarbiauti. Ir paskutinis dalykas pramonę ir ypatingai mažas ir vidutinės įmonės reikia aktyviau traukti į mokslinius tyrimus. Dėkuoju, toliau ponas Turmes. Na kągi, pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų darybininkų komandai. Iš tikrųjų, mes pralaimėjome darybas dėl biudžeto dėl to, kad valstybės narės to nenorėjo ir labai gaila, kad valstybės narės e, nemato reikalo telkti savo jėgas ES lygmenių mokslinio tyrimų srityje. Nes e, jei labiau bendradarbiautume Europos lygmenių, nu, tol tik išloštų valstybės narės. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną detalę, kuri yra labai svarbi mano galva, tai yra pasitikėjimas. Inovacijų programos, kurios dabar buvo su, e, kurios yra sujungtos su mokslinių tyrimų programomis, yra e, protingos energetikos programa. Ir tai yra Energy Intelligent Europe programa ir uh, Mokslinio tyrimų ir energetikos generaliniai direktoratai net neminėjo šios programos, kai dalyjosi funkcijas dėl mokslinio tyrimų programų valdymo ateityje. Mes sugebėjome gauti viešai neskelbiamą dokumentą. Ir galime tik apgailėstauti, kad Mokslinio tyrimų generalinis direktoratas nenori toliau tęsti šios vienos iš sėkmingiausių programų. Ir mes parašėme e, deklaraciją, kurioje parlamentas labai aiškiai atkreipė dėmesį į e, programos e, Intelligent Energy Europe svarbą. Ir mes tikrai esame labai nusivylę kad darbų programoje, kurią šyrit svarstė valstybės narės, buvo visiškai ignoruojama šį programą ir mokslinių e, tyrimų generalinis direktoratas visiškai nepaiso mūsų deklaracijos, e, dėl kurios mes e, su juo susitarėme. Aš neturiu laiko dabar gilintis į visus šios susitarimo detalės, bet, bet aš manau, kad per balsavimą plenarnėme posėdėje mes turėtume pakeisti uh, E, šią klaidą. Visiškai yra nepriimtina tai, kad mes, parlamentas, deramės e, dėl deklara, deklaracijų, darėmės su generalinės komisijos direktoratais ir po to jie visiškai jų nepaiso. Dėkoju. Kelly, praeik. Ačiū dabar žodis ponu Kelly. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau e, pagirti pranešėjus e, už puikų darbą. Taip pat e, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie viso šio proceso e, svečiams, mūsų pranešėjams. Ne visada jų darbas yra tinkamai vertinamas. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė Kristijanas Eiler dėl Lisabonos strategijas ir tai, kad nepas, nėra pasiektas 3 procentų tikslas. tai buvo padaryta ne dėl mūsų kalties, bet dėl diskusijų, kurios vyko valstybių narių lygmenių. Dėl susitariusios situacijos mes turėtumėm akcentuoti daugiau konkurencingumą ir bendradarbiavimą. Paskui, e, kovo mėnesį Europos parlamentas organizavo konferenciją skirtą globaliam mokslui, globaliam bendradarbiavimui. Ir dabar Mes norime, kad būtų organizuojamas transatlantinis mokslo forumas, siekiant užtikrinti, kad e, būtų užtikrintas kuo geresnis bendarbiavimas visame pasaulyje. Ir kad e, tie klausimai, kurie yra aktualiausi ir susiję su sveikata ir energetika būtų sprendžiami pirmiausiai. Nes būtent e, iš sprendus šios klausimus turėtų būti skir, sukurta didžiausia nuda mūsų piliečiams. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad pranešėjai puikiai padirbėjo, o dabar mes turime pasinaudoti sukurtomis galimybėmis ir žinoti, koks bus galutinis rezultatas, kurį matysime anksčiau ir vėliau. Ačiū kolegai Keli, o dabar žodis poniai Toja. Dėkoju pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti kolegas tai tikrai darau rame širdimi, kadangi darbas tikrai nebuvo lengvas ir sudėtingas bei apimantis daug dalykų. Nauji elementai e, šiame pasiūlyme jį patobulino ir na, už tai reikėtų pagirti mūsų dėrybinę komandą. Keletas pastabų. Visų pirma, E, sakiau, kad yra atliktas labai tikrai didelis darbas ir pritariu tam, ką pasakė Tereza Madurelė. Ir na, reikėtų daugiau e, kalbėti apie apskritai e, mokslo ir m, mm, ta, to pirmojo ramščio finansavimą. Taigi aš norėčiau paraginti e, E, Europos parlamentą, komisiją, kad būtų sustiprintas būtent šios programos pirmojo ramščio finansavimas. E, daug kritikos buvo išsakyta e, tam, kad šis lik ir ramstis turėtų finansuoti pat save. Na, mes turime omeny tuos tobulumo centrus, kurie turėtų būti atviri ir juose turėtų dirbti jauni mokslininkai, kurie ieškotų, na kaip ir finansavimo e, savo veiklai iš išorės. Taigi aš norėčiau, kad e, na, į tai būtų atkreiptas dėmesys. Toliau e, kolega Eiler paminėjo vieną svarbų dalyką. Kalbant apie naują e, programą, naujas taisyklės, kolega jau posėdį nebedalyvauja. E, mes, e, tiksliau, siekiame e, supaprastinimo, tačiau taip pat nereikėtų pamiršti ir kaštų, kad tas supaprastinimas nesukeltų kažkokių, kažkokių papildomų kaštų. Ir Mm, jeigu kolega negali man pateikti informacijos, tai tuo ir apsiribosiu. E, visi laukiame balsavimų ir todėl nenoriu, na, kaip ir kalbėti per daug. Vis dėlto nenorėčiau pamiršti mažų ir vidutinių įmonių, e, kuriuoms sakoma, kad reikėtų sukurti kažkokį specialų joms kanalą, e, kad jos kuo aktyviau dalyvautų programoje. Taigi joms reikėtų numatyti specialias priemonės ir taip pat ir biudžetą. Mes kalbėjome apie 20 procentų e, rezervą. Ar netiek pat lėšų buvo skiriama CIP programai? reikėtų pagalvoti, kaip ta CIP programa buvo įgyvendinama, nežinau net kas buvo atsakingas už šios programos įgyvendinimą, tačiau įgyvendinant CIP dalyvavo aktyviai mažosios ir vidutinės e, įmonės. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar mes e, kalbėdami apie mažas vidutinės įmonės numatome joms daugiau galimybių nei e, CIP programa. Ačiū, sako pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, prad... balsavimas šiek tiek vėluos 15-20 minučių. E, šiandien mūsų diskusijoms dėl horizontas 2020 e, buvo skirta tikrai per mažai laiko, tai yra mano kaltė. Labai atsiprašau kolegų, kurie atvyko į balsavimus. Balsavimų tikrai, balsavimai tikrai netruks ilgai, nes klausimų yra nedaug, taigi Dar norėčiau suteikti žodį Eller, kuris kalbės jau nebe kaip pranešėjas, bet kaip EPP frakcijos narys. Dėkoju. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie dalyvavimo taisyklės. Mes turėtumėm ieškoti sprendimo. EPP frakcija remia komisijos poziciją e, dėrybose su Izraeliu, kad reikia laikytis jungtinių tautų rezoliucijos. Galiu tik tai patvirtinti, kad Europos parlamentas šiuo atžvilgiu remia komisijos poziciją. Man tiesiog kyla abejonių dėl formuluotės septintoje konstatuojamoje dalyje. E, susidaro įspūdis, kad Izraelis Tik tai Izraeliui reikėtų taikyti jungtin, jungtinių tautų e, rezoliuciją. Aš manau, kad e, septintoji konstatuojama dalis turėtų būti tokia platesnio pobūdžio. Mes, pavyzdžiui, galėtumėm paminėti Izraelį, tačiau, na, tai būtų kaip ir pavyzdys. O, te, o priteisiškame e, tekste toks pavyzdžių minėjimas gali kelti, kelti problemų, nes gali būti sukurtas precedentas dėl jungtinių tautų rezoliucijų taikymo ir tarptautinės teisės. Taigi aš manau, kad e, reikėtų keisti septintą konstatuojamąjį dalį. Kiti pranešėjai ir komisijos atstovai pasakė, kad na, jie ieškos dar kažkokios tokios e, tinkamesnės nuostatos. Dėkoju. Ačiū kolegai Eller, dabar žodis Kavar del Castillo. Dėkoju, dėkoju visiems pranešėjams. Aš dėl turinio nieko nepridursiu, bet duvi pastabas norėčiau išsakyti. Visų pirma, man atrodo, kad ši pagrindų programa yra svarbus kokybinis žingsnis pirmin, lyginant su jos prieš tai pirmtakėmis programomis tikrai programa yra gerokai didė, geresnė lyginant su penktąją programą. Šeštoji programa jau buvo žingsnis pirmin, septintoji buvo pono Buseko pastangų rezultatas, bet matau, kad šioje programoje Horizontas 2020 mums tikrai pavyko konsoliduoti ir iškristalizuoti ir aiškiai parodyti parlamento brandumą ir gebėjimą prisidėti, kuriant tokią labai svarbę programą. Tačiau dabar reikėtų pasakyti, kad mes buvome taikinyje, jeigu taip galima pasakyti, mums reikėjo daugiausia dėmesio skirti šios pagrindų programos e, tikslams, kurie visų pirma turėjo būti augim, augimas. Ir reikėjo sustiprinti tą ryšį tarp mokslinio tyrimų ir inovacijų ir ekonominio augimo bei užimtumo. Ir iš tiesų čia ir yra tos pagrindų programos stiprioji pusė. Visų, taip pat aš manau, kad Europos parlamentas ir visos Europos institucijos, bet šiuo atveju parlamentas, padeda parodyti apskritai visą Europos institucijų e, jėgą ir jo, jų gebėjimą imtis veiksmų, e, ypač krizės akivaizdoje. Reikia nepamiršti, kad iš tiesų nuo krizės kenčia visi, reikia aiškintis, kodėl taip atsitiko, bet taip pat nereikėtų pražiūrėti e, šio klausimo svarbos. Dėl to mes džiaugiamės parengtą strategiją. Dėkui. A, komisija. Thank you very much, Ms. Satori. Dėkoju. Žinau, kad bus balsuojama netrukus, tai komisijos vardu pasisakysiu labai trumpai. Tiesiog norėčiau pasinaudoti progą padėkoti visiems pranešėjams, šešėlėms pranešėjams e, už puikų bendradarbiavimą. Diskusijos trilogų metu mūsų nuomonė buvo kartais labai intensyvios, kartais net labai sunkios ir kartais tęsiasi iki paryčių, bet manau, kad rezultatas, kurio pasiekėme, tikrai mums kelia džiaugsmą. Visoms trims ES institucijoms tai, yra, tai reiškia pergalę ir manau, kad ir universitetai, ir įmonės dabar jau tikrai laukia, kada programos bus pradėtos įgyvendinti praktiškai. Taigi mes tikrai esam labai dėkingi už tą puikų darbą, kuris buvo atliktas ir dėkingi už pasiektą rezultatą. Turiu tik tai vieną prašymą. Tai, kad, e, kad programa veiktų sėkmingai, reikia mokėjimo kreditų. E, kai 2020 metų pirmaisiais metais buvo planuojami e, tokie mokėjimo kreditai, jie nebuvo pakankami. Mums reikia dabar ne vien tik tai įsipareigojimų kreditų, bet ir mokėjimo kreditų suprantu, kad dabar galbūt nelabai daug to norima, tačiau tai yra būtina tam, kad programa būtų sėkminga. Tai dar kartelį dėkoju už diskusijas ir prašau greitai nubalsuoti dėl to klausimo. Dėkui. Ačiū Janui Smitui. Ačiū už dalyvavimą diskusijose. Ačiū, kad sutikote pratesti šias diskusijas 15 minučių. E, balsavimas numatytas rugsėjo 27 dieną. Akivaizdu, kad mes negalėsime balsuoti dėl susitarimo, dėl penkių e, konkrečių e, dokumentų, taip pat ir dėl pačios programos. Bet tikėkime, kad 27 rugsėjo bus galima tai padaryti. O dabar pereikime prie balsavimo. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Pasižiūrėkime, pažiūrėkime, kas dalyvauja. Taigi, pradėkime balsavimą. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Atrodo, kad viskas yra tvarkoj. Todėl mm, Pone Maduer, prašome, dar noriu pasisakyti. Atsiprašau, pirmininkė, aš pamiršau savo balsavimo kortelę, taigi balsuojant turėkite tai omeny. Puiku, Prisiminsime, kad e, kolegė neturi šiandien balsavimo kortelės, tačiau jūs turite pakelti ranką. Tada aš suprasiu, kaip jūs balsuojate. Taigi, pradėkime dabar balsavimus. Kovašo pranešimas. Pradėkime nuo 15 pakeitimo. Ir pirmojo pakeitimo, kurie yra identiški. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. 14 pakeitimas, 16 pakeitimas ir antrasis pakeitimas. Vėlgi jie yra identiški, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 13 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Atmesta. 18 ir trečiasis, kas už. Kas prieš? Patvirtinta. 19 ir 4. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 25. Kas už, kas prieš, pasitikslinkime. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 28 už, 23 prieš patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, atmesta. 29. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 31. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 32. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 33. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 34. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 35. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 13. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 36. Kas už, kas prieš, atmesta. 37. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 38. Kas už, kas prieš, atmesta. 39. Kas už, kas prieš, pritvirtinta. 40 ir 41, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, atmesta. Pasitikslinkime dėl pirmo kompromiso, prašome. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 25 už. Ne. 26 ir 26. Atmesta. 43 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 42 kas už, kas prieš, atmesta. 44 pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 42. 42. Pasitiksliname. Čekis l'emendamento 42. Chiusa. Balsavimas baigtas. 24 už, 25 prieš. Atmesta. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. 45, 46 ir 14 balsuojam kartu, kas už, kas prieš, atmesta. 47. Kas už, kas prieš, atmesta. 48 ir 15 balsuojam kartu, kas už, kas prieš, patvirtinta. 49. Kas už, kas prieš, atmesta. 50. Kas už, kas prieš, atmesta. 51. Kas už, kas prieš, atmesta. 16. Kas už, kas prieš, atmesta. 52, kas už, kas prieš, atmesta. 53 ir 17 balsuojame kartu, kas už, kas prieš, atmesta. 54, kas už, kas prieš, atmesta. Pasitikslinkime. Prašome. Balsuojame dėl 54. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 55. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 56. Kas už? kas prieš, patvirtinta. 57. kas už, kas prieš, patvirtinta. 19. kas už, kas prieš, patvirtinta. 58. kas už, kas prieš, patvirtinta. 3. kas už, kas prieš, patvirtinta. 59. kas už, kas prieš, patvirtinta. 60. kas už, kas prieš, Atmesta. Ketvirtas. Pasitikslinkime dėl šedešimto. Gera. Le PP, il est à bord. Vous pouvez réussir. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 61. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 62. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 20. Kas už, kas prieš, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, atmesta. 63. Kas už, kas prieš, Patvirtinta. 64. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 23. Kas už, kas prieš, atmesta. 24. Kas už, kas prieš, atmesta. 65. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 66. Kas už, kas prieš, atmesta. 67, kas už, kas prieš atmesta. 68, kas už, kas prieš atmesta. Pasitikslinkime. Dėl 68. Balsavimas baigtas atmesta. Penktas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Šeštas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 69. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Septintas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 70 ir 26 balsuojam kartu, kas už, kas prieš atmesta. 72, kas už, kas prieš atmesta. patvirtinta, pritarta šiam pakeitimui. 71. Tiksliau, pirmas pakeitimas, pirma dalis ir 73 e, pakeitimas balsuojame kartu. Kas už, kas prieš, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, atmesta. 71 pakeitimas. Tikslas 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, atmesta. 75. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 76. Pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. praleidau 29. Taigi, 29 pakeitimas kas už, kas prieš, patvirtinta. 76 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 8 pakeitimas kas už, kas prieš, patvirtinta. 78 kas už, kas prieš, patvirtinta. 79 ir 31 identiški, kas už, kas prieš patvirtinta, 80 ir 32 pakeitimas, balsuome kartu, kas už, kas prieš patvirtinta. 81 ir 33, kas už, kas prieš atmesta. 9, kas už, kas prieš atmesta. Ne. Atsiprašau, dar kartą balsuojame dėl devinto pakeitimo. Atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 34, kas už, kas prieš, atmesta. 82, kas už, kas prieš, atmesta. 83 ir 35 kartu, kas už, kas prieš, patvirtinta. 36, kas už, kas prieš, atmesta. 85 ir 80, vis dėlto, tik tai 84, kas už, kas prieš, atmesta. 84 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 86, kas už, kas prieš, patvirtinta. 87, kas už, kas prieš, patvirtinta. 88 ir 37, kas už, kas prieš patvirtinta. 38, kas už, kas prieš atmesta. 12, kas už, kas prieš patvirtinta. 39, kas už, kas prieš patvirtinta. 40, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 89 ir 41. Kas už, kas prieš. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 27 už, 24 prieš, patvirtinta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 20 ir 5 balsuojame kartu, kas už, kas prieš atmesta. 21, kas a už, kas prieš atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš atmesta. 22 pakeitimas ir 7 identiški balsuojame kas už, kas prieš atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 23. Kas už, kas prieš, atmesta. 9. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 10. Kas už, kas prieš, patvirtinta. Balsuojame dabar vardiniu balsavimu. Galutinis balsavimas dėl visų patvirtintų dokument, e, pakeitimų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 40 už, 9 prieš, 2 susilaikė. Dabar bals, mes balsuosime dėl viso e, rezoliucijos projekto. Balsavimas baigtas. 36 už, 8 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Pereikime prie Sartori pranešimo. Tiksliau dėl nuomonės e, projekto. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, šeštas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas vardiniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Puiku, 51 už, prieš, prieš balsuojančių nėra. Ir dabar galime pereiti prie Sartori pranešimo dėl remit ir ačer biudžeto. Balsuojame dėl viso e, pasiūl, e, pasiūlymo, vardinių balsavimų, balsavimas pradedamas ir balsavimas baigtas. 46 už, patvirtintas ir šis nuomonės projektas. Dabar pereikime prie Marineskų pranešimo. Yra parengtas vienas kompromisas dėl tarybos teksto, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Galsu, balsuojame e, dėl, tai yra galutinis balsavimas, vystantis vardiniu balsavimu, kas balsuojame. Balsavimas baigtas. 43 už, 7 susilaikė, prieš, tar, prieš balsuojančių nėra. Balsuojame dėl visos, viso rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 43 už, 3 susilaikė, prieš balsuojančių nėra. Norime pasveikinti mūsų kolegą Marinesku. Balsavimai yra baigti. Ir dabar padarysime dviejų minučių pertrauką, per kurią norintis galės palikti posėdžių salę, o tada tęsime mūsų darbus. Bene, cominciamo. Iniziamo i lavori. Teskime mūsų darbus ir pereikime prie kolegos, kolegės Edith Herzog pranešimo. Ir iš karto jai suteiksiu žodį, prašome. Thank you, eh, thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Kad būtų paprasčiau, aš pristatysiu savo pranešimą angliškai, tam, kad e, visi galėtų iš karto reaguoti tai, ką aš kalbėsiu, ir dėja negalėsiu kalbėti tai savo mylimąją gimtąją vengrų kalbą. Turiu pasakyti, kad skaitmeninė infrastruktūra yra būtina sąlyga pasiekti mūsų pagrindinius politinius ir ekonominius tikslus. Mūsų pagrindinis ekonominis tikslas yra įveikti krizę. Ne viena ekonomika, šiolaikiška ekonomika pasaulyje neįmanoma be plašėjuoščio ryšio. Pastraisiais metais mes matėme, kad net ir skiriamas finansavimas, ne visuomet galime veikti visas problemas, ne visuomet galime nutiesti plačiojošių ryšio infrastruktūrą e, tuose regionuose, kur gyventojų tankis yra labai mažas. Dėl to labai dažnai kyla vidaus migracija, tai yra, kai žmonės keliasi iš kaimų į didmesčius. Bet to norėčiau priminti jums apie da, e, Europos komisijos komunikatą da, e, Europos sujungimas. Jisai bus svarstomas. Da, kitame e, vadovų susitikime, jis buvo paskelbtas praeitą savaitę. Ir aš džiaugiuosi, kad buvo paskelbtas šis e, e, komunikatas. Tai yra galimybė mums per ateinančius metus ne vien kalbėti apie savo įsipareigojimus, bet ir juos įgyvendinti. ES piliečiai, nepriklausomai nuo jų politinių įsitikinimų, geografinės padėties, nori, kad jie galėtų naudotis interneto paslaugomis ir nori tai jį pritaikyti savo verslo poreikiams. Aš manau, kad mes Europos parlamente turėtume daryti viską, kad žodžiai taptų veiksmais. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams su kuriais nebejojimus pavyks susitarti. Norėčiau paminėti poną Hokmarką, kuris yra vienas iš svarbiausių asmenų šios kadencijos parlamente. Jisai buvo sakyta, atsakingas už radio dažnius e, spektrą. O be spektro dažnių paskirstimo mes vargu, ar galėsime tinkamai įdėkti plačiajosti ryšį. Dėkuoju ir ponui Čižesteriui, malonu su juo dirbti ir manau, kad jo e, žinios tiek e, informacinių technologijų sritise, tiek energetikos srityje yra labai vertingos. Tikiuosi, kad netrukus mes sužinosime ir kam mano liberalų bei kitų frakcijų šešėliniais pranešėjai. O dabar norėčiau aptarti darbo tvarkaraštį. Jums yra žinoma, kad balandžio mėnesį mes baigsime savo kadenciją. Tai reiškia, kad šis reglamentas vėliausiai galėtų, turėtų būti svarstamas plenarnėme posėdėje vasario ar kovo mėnesiais. Mes norime, kad būtų laikomasi visų vertimo e, terminų tam, kad e, kolegos galėtų pateikti pakeitimus savo gimtosiomis kalbomis. Atsižvelgdami į e, vertimų reikalingą laiką, mes sudarėme darbo tvarkaraštį ir jo reikia laikytis labai griežtai. Aš su kolegomis dirbau vasarą tam, kad mes galėtume rugsėjo trečią dieną perduoti pranešimą vertimo tarnyboms. Mes turėjome labai mažai laiko ir todėl dėje negalėjome aptarti visų rūpimų klausimų su visais suinteresuotais subjektais. Ir todėl mes numatėme labai ilgą e, terminą pakeitimams teikti. Pakeitimus galime teikti iki spalio trečios dienos, o komitete mes balsuosime dėl šio dokumentų lakryčio 28 dieną. Taigi mes turėsime pakankamai laiko tam, kad galėtume aptarti visus už ir prieš. Ir pagaliau apsispręsti iki lapkričio 28 dienos. Ponas Švab, tikiuosi, taip pat padarys viską, kas yra įmanoma, tam, kad mes galėtume laiku parengti šį teisės aktą. Taigi, Apie ką yra šis teisės aktas? Jau minėjau, kad komisija, komisijos duomenimis viena iš pagrindinių kliūčių, kuri trukdo tinkamai dėkti plašiošio ryšio technologijas ir kodėl bendrovės nenori dėkti šių technologijų, yra kliūtis, kurios yra kitokios nei e, kliūtis, su kuriamis susidurime su e, susidurima, kai dėgiami yra elektros tinklų E, infrastruktūros dalis. Mums reikia surasti tinkamą verslo modelį ir taip pat surasti galimybę išnaudoti visas įmanomas sinergijas tam, kad e, kiekvienas e, namų ūkis turėtų galimybę naudotis plačiajuošių ryšių. Prasidėjo dėrybos jau su įvairių tinklų operatoriais ir mes reikalaujame, kad jei kas nors, kokiu nors tinklų infrastruktūros operatorius ketina ką nors keisti, jie turėtų pakviesti dėrybų visų, visus kitus uh, operatorius, kad ir ko, uh, už kokius tikslus jie būtų atsakingi. Ir tai ypatingai jie turi bendradarbiauti su informacinio ryšio technologijų operatoriais. Uh, Nes jei kas nors pradeda, ką nors kasti, kasti e, gatvai, būtų gerai, jeigu viską galima būtų padaryti uh, per vieną kartą. Tai yra labai svarbus šio pranešimo aspektas. Jau minėjau, kad uh, laiko parengti šiam pranešimui turėjo labai mažai ir aš galvoju apie darbo strategiją. Aš stengiausi rengti šį pranešimą taip, kad uh, jis būtų kuo mažiau kontroversiškas Aš esu atvira bet kokiems pasiūlymams, nes man rūpi surasti geriausius šiuolaikinių problemų sprendimus. Aš manau, kad geriau yra netmesti komisijos pasiūlymo. Aš noriu, kad visos durys ir langai būtų atviri visoms idėjoms. Be abejo, turime nepamiršti, kad tie sektoriai, su kuriais mes norime bendradarbiauti, tai yra elektros energijos, transporto, vandentikio įmonės. Visiems šiems sektoriams taikomas reglamentavimas yra labai griežtas. Todėl mes turime galvoti ne, ne vien apie bendradarbiavimo suteikiamas galimybės, bet ir apie tai, kaip galėsime įveikti galimus sunkumus. Uh, Reikia, kad visos mūsų procedūros, bendradarbiavimo procedūros būtų kuo paprastesnės. Galima būtų ir toliau kalbėti apie konkrečias formuluotės. Reikia panagrinėti, kokios apibrištės yra naudojamos, pavyzdžiui, teisės aktuose, kuriais reguliuojamas yra elektros energijos sektorius. Ir pažiūrėti, ar tinklai, pavyzdžiui, yra vienodai yra apibriešti visose teisės aktuose. Mes norime taip pat ir gerbti nuosavybės teisės ir aš net patikiu pakeitimą šiuo klausimu. Jei kas nors, pavyzdžiui, ką nors stato ar tiesi kokią nors infrastruktūrą ir nori, kad tik turėti ekskluzyvę teisę ją naudotis, turime gerbti tokį požiūrį. Tačiau Būtų gerai, jei mūsų bendrovės taikytų ir kitokį, kur kas platesnį, ilgesnės perspektyvos e, e, požiūrį, kuris leistų geriau bendradarbiauti įvairių tinklų operatoriams. Mes norime leisti valstybėms narėms pačioms ieškoti geri, tinkamiausių sprendimų. Pavyzdžiui, dėl vieno langelio informacijos e, centro Čia mes manome, kad valstybės narės pačios gali e, surasti tinkamiausią modelį. Ir aš bendravau su įvairiais, įvairiais atstovais, įvairių įstaigų atstovais, įvairiose valstybės narėse ir kai kur man net teko nusileisti į e, komunikacijų šulinį tam, kad pamatyčiau, kaip kas atrodo. Ir mes norime, kad visose valstybės narėse būtų viena įstaiga, tai, at, e, kuri būtų atsakinga už šį darbą. Bet valstybės patė, narės pačios gali nespręsti, ko, kokia tai bus įstaiga. Toliau. Labai keista, bet mes neturime e, visos e, Europos Sąjungoje turimos infrastruktūros registro. Kai kurių sektorių e, infrastruktūra yra gerai aprašyta, tačiau kai kuriuose sektoriuose niekas nėra, apie kai kuriuos sektorius niekas nėra žinoma. Aš galiu pateikti jums tik vieną pavyzdį. Mano e, mieste mano mieste kažkas įsigijo žemės sklypą ir jame stovėjo didelis e, elektros tinklų stulpas. Ir paaiškėjo, kad niekur, niekur nėra tas tulpas registruotas. Aš gyvenu kalnuotoje vietovėje. Ir uh, to žemės sklypo vad, savininkas naujas nusprendė perkelti tą stulpą, kadangi jis jam nepriklausė, bet taigi keičia infrastruktūrą. Jeigu mes norime keisti infrastruktūrą visoje Europoje, pradedant nuo telekomunikacinės infrastruktūros iki kitų tinklų infrastruktūros, uh, mums reikia renkti e, bendrą duomenų bazę. Tai ne, nebūtinai turi būti Europos ligmens e, duomenų bazė. Ne, tai e, pirmiausia, valstybės narės turi sukurti savo nacionalinę infrastruktūros aprašymo sistemą ir po to galima būtų e, per 48 valandas e, gauti informaciją iš tos sistemos. Matote, kolegos, aš esu labai estringai ir entuziastingai nusiteikus šio dokumento atžvilgiu. Aš lauksiu pastabų iš visų kolegų ir iš visų sektorių atstovų. Dėkoju. Ačiū. Na, jums leidome kalbėti net 12 minučių. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Olmar. Dėkoju, dėkoju pranešėjai už uh, savo pranešimų pristatymą. Yra vienas svarbus dalykas, apie kurį kalbama yra pranešime ir kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai yra tai, kad mes atsiliekame nuo kitų pasaulio šalių. Praeitų metų pabaigoje Europos e, Sąjungoje e, e, optinio kabelio teikti teikiamos paslaugos buvo teikiamos tik tai 4,5 milijonams žmonių Europoje, o jungtinė e, JAV, pavyzdžiui, šių kabelių teikiamų paslaugų vartotojų yra 54 milijonai. Ir mes žinome, kad e, optiniai kabeliai yra labai svarbi infrastruktūros dalis. Ir mes norime turėti didžiausius įmanomos spartos internetą, turime turėti geriausius gebėjimus ir tam e, reikia pagalvoti apie tai, ko mums reikia daryti e, ateityje. Pranešėjas savo dokumente jau kalba, kad dabar vartojimas, naudojama sparta yra pernelik, didė, pernelik maža. Ja galima ženkliai patidinti. Ir labai svarbu yra sukurti e, bendrą sistemą, kuri padėtų mums dėkti panašius modulius visus. Tam reikės be abejo ir e, tinkamo finansavimo, jo beje galime ieškoti ir struktūriniuose fonduose, e, tam, kad būtų užtikrinta, jog viskas daroma greitai ir kad visa infrastruktūra yra išdėstoma ir dėgiama kuo skubiau. Aš perskaičiau šį dokumentą, jau patikiu savo uh, pasiūlymus pranešėjai. Kaip pagal šį dokumentą, kai kurios valstybės narės, beje, tos, kurios šiuo metu pirmauja šiame sektorioje, negalės užsimti tam tikrą veiklą. Jei pažvelgsime į mano šalį, tai pamatysime, kad šeštasis, septintasis šio dokumento straipsniai trukdys mums naudoti e, technologijas, kurios šiuo metu jau yra įdėktos ir naudojamos e, Švedijoje ir kurios užtikrina labai didelės spartos internetinį ryšį. Į tai būtina kreipti dėmesį. Be to, aš pastebėjau, kad nacionaliniai parlamentai pasinaudodami subsidiarumo principų jau yra iškėlę keturias geltonas korteles ir dvylika neigiamų neigiamų vertinimo kortelių. Turime padaryti viską, kad valstybės narės e, galėtų kiek manoma daugiau sumažinti infrastruktūros kūrimo sąnaudas. Tačiau tai nereiškia, kad mes galime nusileisti ir leisti, kad valstybės narės dėlstų ir nedėktų šių naujų technologijų kuo sparčiau. O situacija valstybės narėse yra labai skirtinga. Aš tikiuosi, kad mes su pranešėja galėsime aptarti, ar nederėtų mums renkti direktyvos, o ne reglamentą. Direktyva parengtų, išdėstytų bendrą pagrindą, remintis, kuriuo turėtų veikti valstybės narės, bet kartu paliktų joms laisvės pritaikyti direktyvos nuostatas, kaip jiems, joms atrodo reikalinga. Yra dar keli klausimai susijęs su konkurencingumu. Ir čia reikia leisti valstybėms narėjams pasinaudoti savo skirtingomis e, teisėkuros tradicijomis, tam, kad e, jos vėlgi galėtų kuo geriau išnaudoti savo turimą infrastruktūrą. Dar kartą noriu pakartoti, kad šis reglamentas uždraus naudoti kai kurias technologijas, kurios šiuo metu nu, yra naudojamos e, kai kuriuose valstybėse narėse, tiekiant uh, spartaus internet, interneto ryšį. Apie tai reikia kalbėti. Aš manau, kad labai uh, išsamei reikėtų aptarti, ar nereikėtų mums direktyvos, o ne reglamento. Ir tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime tęsti diskusijas ir bendradarbiavimą su pranešėjai. Dėkuoju. Kastija. Thank you. Uh... Ačiū, Bilar dėl Kastilio. Dėkui. Dėkui ir pranešėjai, nes jie pristatė savo pranešimą, kuriame yra labai daug įvairiausių idėjų. Tuo labai džiaugiuosi. Šiuo metu mes stebime visą pasiūlymų srautą plūstant iš komisijos tie pasiūlymai yra susiję su skaitmeninė sritimi. Yra ar šeši ar septyni skirtingi dokumentai šiuo metu svarstomi. Ir paskutinysis buvo jau priimtas. Ir taip pat labai daug darbo yra daroma Europos telekomunikacijų rinkoje. Ir bandoma užtikrinti vieną esminį reikalavimą - prieigą prie tinklų ta prieiga turi būti sparti, nes kitaip tikrai nepavyktų įgyvendinti kiekvieno pasiūlymo tikslų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, kurie man atrodo labai įdomus pranešėjos pranešime. Pavyzdžiui, 3, 14, 17 ir 18 pakeitimas visi siekia patobulinti licenzijų gavimo procesą, turiu galvoje licencijas pilietiniams projektams. Taip pat abipusiškumo principas, man atrodo, labai įdomus. Taip pat 14 pakeitimas, kur kalbam apie investicijas, taip pat nacionalinių reglamentuotojų nepriklausomybė 21 ir 23 pakeitimuose minima. Aš norėčiau priminti, kad dar reikėtų nepamiršti plačiajuošio interneto tiekimo pastatams principo. Ta reikėtų panagrinėti dar atidžiau, kad galėtume pasigilinti į visas biurokratinės detalės, kad nesukurtume per didelės naštos. Jeigu prisiminsime skaitmeninę darbo tvarkę, prisiminsime, kad vienas iš jos tikslų buvo susijęs su interneto sparta Taigi reikėtų nepamiršti skaitminės darbo tvarkės nuostatų. Be to, man kyla abejonių dėl pakeitimų. Ne dėl antrojo pakeitimo, kuriame yra kalbama apie skaitminės darbo tvarkės tikslų ignoravimą, bet apie 20-ąjį pakeitimą, kur yra kalbama apie įrangą. Įrangą, kurios reikėtų visose viešosiuose viešo naudojimo pastatuose ten parašyta, kad turėtų būti vienas e, bazinis punktas, vienas centras, iš kurio būtų skleidžiamas internetas. Čia kalbama apie mm, daugiabučius pastatus, bet ne apie kitos paskirties pastatus. Aš manau, kad čia reikėtų dar pasigilinti, nes tokiame procese dalyvauja nemažai įvairių valdžios institucijų ir tai yra pakankamai biurokratinis dalykas, taigi čia reikėtų dar gerokai pasigilinti. Bet iš esmės norėčiau padėkoti Editai, nes ji tikrai puikiai padirbėjo ir mums pateikė labai daug medžiagos tolesnėms diskusijoms. Dėkui. Ačiū, kolega Nibler, prego. Ačiū, Pilar. Ponas, ponė Nidler. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš labai nusekliai norėčiau pereiti nuo to, ką sakė ką tik kolegė. Taip pat noriu padėkoti Editai, nes jos pranešimas tikrai yra puikia medžiaga diskusijoms. Toliau ankstesnės kalbėtojos abejonės man uh, taip pat yra nesvetimos, bet man taip pat labai artimas ponios Hercog entuzijazmas. Nes aš taip pat manau, kad plačia juoščio interneto visoje Europoje neįdėksime, jeigu nebūsime pakankamai entuziastingai nusiteikę. O tą padaryti tikrai reikia, nes mūsų konkurencingumas ateityje labai didelė dalimi priklauso nuo tokio ryšio užtikrinimo. Aš norėčiau paklausti kolegės Pilar dėl Kastiljo taip pat to paties klausė. Pasaulyje yra labai nutolusių regionų, pažiūrėjau, Pietų Koreja. Betgi mes galėtume iš jų pasimokyti. Ko galėtume iš jų pasimokyti? Reikėtų iš tiesų ieškoti būdų, kaip pažangą paspartinti situacija mūsų valstybėse narėse labai skiriasi. Taip pat ir techninės galimybės dėkti plačiai juoštį internetą labai skirtingos skirtingose valstybėse narėse. Taigi iš tiesų direktyva būtų pravartesnė negu kad reglamentas, todėl kad direktyvoje yra atsižvelgiama į skirtingus vystimosi greičius valstybėse narėse ir kitas specifines mm, savybės. Pavyzdžiui, Vokietijoje beveik kiekvieną kartą vykdavo protestai vietinės reikšmės, kai būdavo norima iškelti e, mobiliojo ryšio stotį. Ir reglamentas tikrai nepadės pasiekti tų tikslų ir kovoti su tokiomis vietinėmis aktualiomis. Taigi manau, kad direktyva būtų tinkamesnė. Ir nekantrai lauksiu mūsų tolesnių diskusijų ir dar kartelį dėkoju pranešėjai už labai puikų, tvirtą pagrindą mūsų tolesnėms diskusijoms. Iš tiesų jis yra puikus. Dėkui. Grazie, la kolega Nibler. Ora la parola la komisijon. Ačiū dabar žodis komisijai. Dėkoju, labadiena visiems. Mes džiaugiamės kad e, šis klausimas analizuojamas skubos tvarka. E, šis teisės aktas yra labai svarbus, nors yra specifinis. Tačiau būtent toks yra šio teisės akto tikslas. Mes e, identifikavome kai kurias problemas ir norime tas problemas spręsti. Ir spręsti greitai. Taigi, tą ir norėjau pasakyti dėl spartos, dėl būtinumo spręsti šią problemą. Dar gruodžio mėnesį paprašėme, kad pavasarį būtų suteikti įgaliojimai mums pateikti teisėkojos pasiūlymą. Ir iki kadencijos pabaigos e, norėjome, kad šis teisės aktas būtų patvirtintas. Taigi komisija atliko savo darbų dalį ir tikėkime, kad darbų tempas nebus mažinamas. Taip pat norėčiau sureaguoti dėl to, kas buvo pasakyta, dėl to, kad reglamentas galbūt galėtų tapti direktyva. Mes e, pasirinkome e, reglamento variantą, todėl kad sutaupytumėm laiko perkeliant e, reglamentą jį, ir jį gyvendinant. Žinome, kad na, jau žinome, kokie labai ambicingi tikslai yra užsibriežti dėl plačiai juoščio ryšio pagal skaitminę darbuotvarkę, todėl nėra galimybių švaistyti e, laiko. Todėl mes e, ir labai griežtai suformavome na, reglamentą, nekalbame apie tai, apie tokius dalykus, e, kaip, pavyzdžiui, valstybės narės išduoda leidimus, uh, Dėl duomenų bazių taip pat mes kažkaip nereglamentuojame, kokie, e, kokios duomenų bazės turėtų būti kūriamos. Tai turėtų būti valstybių narių kompetencija, taigi tai nėra mums aktualus klausimas. Tiesiog mes siūlome numatyti tam tikras teisės ir pareigas, kurios būtų gyvenamos tiesiogiai. Ir kaip pranešėja pasakė, galim, galima išvelgti tam tikrų sinergijų su kitais sektoriais. Ir mūsų tikslas yra tiesiog aprūpinti kuo daugiau ES piliečių plačių juoščių ryšių. Jeigu leisite, norėčiau sureaguoti į išsakytas pastabas dėl turinio, dėl pačios esmės, dėl esamų iniciatyvų ES. Mes bandėme į tai atsižvelgti. Pavyzdžiui, Švedijoje mes galime E, garantuoti, kad 25 procentai iniciatyvų yra sveikintinos, tikimės, kad jos bus toliau gyvendintos. Na ir tikimės, kad didžioji tų iniciatyvų dalis valstybės narėse bus įgyvendintos. Mes surinkome daug informacijos apie valstybių narių iniciatyvas ir bandėme jas, jas atsižvelgti ir pateikdami pasiūlymą dėl reglamento. Taigi mes tiesiog neketiname uždrausti tų iniciatyvų, bet norime skatinti tas geriausias praktikas, kurias matėme, pavyzdžiui, Švedijoje arba Vokietijoje dėl subsidiarumo principo. Mes sulaukėme 14 14 ir 15 parlamentų nuomonę, keturiose, keturi parlamentai pareiškė savo e, poziciją. Ir paprieštaravo mūsų pateiktam pasiūlymui, tačiau mes šiuo metu rengėme šiems parlamentams e, mūsų atsaką džiugu, kad na, į šį klausimą rimtai pažvelgta ir taip pat dėsime visas pastangas, kad kuo greičiau būtų sustarta dėl jo pirmojo svarstymo metu. Dėkuoju pranešėjai žodis. Ačiū, aš norėčiau padėkoti visiems pranešė, e, kalbėtojams, kad susipažino su mano pateiktų pasiūlymu. Norėčiau sureaguoti į dvi pastabas. Andželika uždavė klausimą dėl plačio juoščio juoščio, kuris galėtų būti o, um, užtikrinamas optinių kabelių arba palidovinėmis e, sistemomis ir taip toliau. Man tai yra nesvarbu, kaip tas plačiajuostis ryšys yra užtikrinamas ir kokiamis priemonėmis jis pasiekia vartotoje. Svarbu, kad jis tą vartotoje pasiektų. Net jeigu mes kalbame apie na, optinį ar, tiksliau, jeigu mes kalbame apie mobilų ryšį, vis tiek kažkur tas optinis kabelis turi būti netoliese. Taigi tiek būtų dėl Andželikos klausimo, o Dekastilio klausė apie pastatus. Mes pateikėme pakeitimą, kad e, skaitmeninė darbo tvarkėje 20 metams yra numatyti tam tikri pasiūlymai dėl duomenų bazių. Ir mes laikomės nuomonės, kad teisės aktuose tokių duomenų bazių kūrimui turėtų būti skiriamas didesnis domis, domi, e, dėmesys. Bent jau kalbant apie renovuojamus arba e, tuos e, naujai statomus pastatus. Taip pat buvo pateiktas mano pateiktas pasiūlymas dėl to, kad, tarkim, jeigu parduodamas e, nekilnojamas turtas turėtų būti nurodytas taip pat, ar ten egzistuoja E, internetinis ryšys ar ne. Taigi mums yra labai svarbus prieinamumo prie interneto klausimas. Didžiausia problema pastebėjome yra susijusi su mažosmis ir didinėmis įmonėmis e, kaimo vietovėse. E, ypač, tarkim, konkrečiame sektorėje e, mažos ir vidutinės įmonės turi, pažiūrėjau, gyvendinti ryšių reglamentą, tačiau to negali padaryti, nes neturi plačiai juoščio ryšio, neturi prieigos prie interneto. Todėl aš noriu, kad kiekvienas e, individas, kiekviena maža įmonė turėtų prieigą prie interneto. Taigi prašau bendra, su manim bendradarbiauti. Manau, kad direktyva bus puikiai ir tikiuosi, kad mes ją galėsime dar patobulinti. Dėkuoju. Ačiū kolegijai Hersok. Ir dabar galime pereiti prie, prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Prašyčiau Skoto Marko ir ponios Eliza Godlovič išeiti į prezidiumą. Thank you very, thank you very much, Mrs. Allora, prima di iniziare, ricordo... Prieš pradedant diskusijas norėčiau priminti kolegoms, kad e, šiam klausimui mes skirsime 30 minučių. Tai yra visų pirma bus pristatyta e, ši studija, po to bus pasikeitimas nuomonėmis. Iš viso 30 minučių. Prašome dabar suteiksime jums žodis. Žodį ponai Skotai. Ačiū ponė Sartori. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti. Man iš tiesų didžiulė garbė ir malonu šiandieną jums e, pristatyti studiją, kuria, kuri buvo ta ITRE komiteto. Aš dirbu WIK e, institutui ir kartu su savo kolege Godlovič ir Peteriu Nordert dirbame iš tą, e, tą pačiame institute ir galėsime atsakyti jums kilusius klausimus. Tyrimas yra susijęs su Entertainment X0 plačia juoščio ryšio dėgymui skatinti klausimui. Na ir studijos metu, to tyrimo metu Taigi studijos metu buvo vertinami trys esminiai dalykai. Plačia juoščio ryšio apibrieštis ir jos sąsaja su Europos politikos tikslais, padėtis Europos Sąjunga, sąjungoje vertinant iš kelių perspektyvų, plačia juoščio ryšio paklausą skatinantis veiksniai ir ypatinga, ypatingas dėmesys skirtas e, audiovizualiniams ir pramogų paslaugoms. Taigi Mes e, atsižvelgėme į tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė e, komisija visai neseniai, todėl mūsų studija turės būti atnaujinta atsižvelgiant į tai. Ką mes pastebėjome tyrimo metu? E, atsižvelgiant į viską, Europa, lyginant su kitais konkurentais įvairių kriterijų atžvilgių, neblogai atrodo. Tačiau yra e, trūkumų, kuriuoms reikia skirti daugiau dėmesio ir apie tai mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Toliau kitas svarbus dalykas. E, Europoje daug yra daroma paklausos skatimo priemonių atžvilgių. Apie tai, pavyzdžiui, kalba, kalbama ir ponios Herco pranešime. Tačiau daug mažiau dėmesio skiriama pasiūlos aspektams. Taigi tokie yra e, esminiai mūsų tyrimo pastebėjimai. Šioje lentelėje matote, matote kokios apibrieštis yra naudojamos skirtingose šalyse, kaip yra apibrėžiamas tas bazinis plačiai juostis ryšys. Aš, aišku, nenoriu peržiūrėti visų čia esančių apibrieščių, nes tai nėra prasminga daryti. Esminis dalykas yra štai koks. Apibrieštis yra įvairios nes e, skirting, skirtos skirtingiems dalykams. Pavyzdžiui, skaitminės e, darbo tvarkės kontekste e, plačiai juostis ryšys nebuvo tinkamai apibrieštas. Tiesiog buvo nurodyta, koks yra pasisiuntimo ir duomenų siuntimo greitis. Jeigu pažvelgsite į šią lentelę, matysite ketvirtoje keturiame stulpelėje greitį, o penktame stulpelėje matysite parsisiuntimo duomenų skaičių. Taigi, kai kalbame apie apibrieštis ir pagal jas formuojame politikas, labai svarbu daryti, tai yra jas nustatyti labai kruopščiai, kadangi visą tai turi pasiekmių. Dabar kalbant apie spartų ir itin spartų E, plačia juosti ryšį. Apibrieštis yra parengtos ir egzistuoja įvairiose pasaulio vietose, taip pat skaitmeninėje darbo atverkėje yra naudojama apibrieštis, yra ir apibrieštis, kurios e, buvo naudojamos įvairiose tyrimuose, JAF FCC apibrieštis E, yra jau kitos apibrieštis, kurios buvo parengtos Singapūrė, Naujojo Zelandijoje. Taigi vėlgi skirtingos apibrieštis sukelia skirtingas finansinės e, pasiekmes ir visą tai, aišku, lemia ir technologijų naudojimo. Mes laikomės nuomonės, kad esami DAE tikslai dėl universalios bazinio plačiajuoščio ryšio priepties iki 2013 ir universalios 30 megabitų ryšio priepties ir iki 20 metų 50 procentų viso plačiajuoščio ryšio sudarytų 100 megabatų ryšys yra tinkami, tačiau reikėtų dar pasiaiškinti ir juos patobulinti. Vėlgi, Visos apibrieštis turėtų būti atrinktos labai kruopščiai, nes e, jos turi finansinių pasiekmių. Kai dėl greičio apibriešties, skaminė darbo tvarkė ji nėra aiški. E, neaišku, ar mes kalbame apie realų greitį ar tą reklamuojamą, siūlomą greitį. Todėl mes norėtumėm, kad apibrėžiant greitį turėtumėm kalbėti apie tą plačiai juosti ryšį, kur, e, tą plačiajuoščio ryšio, kurį realiai e, kuris realiai gaunamas vartotojo ir nebūtinai sutampa su reklamuojamu. Mm. Taigi, kalbant apie bazinį tą plačiai juosti ryšį, Šiandieną labai svarbu, kad jis būtų apibrieštas. Panašiai kaip JAF FCC. E, tas bazinis ryšys e, galėtų būti apibrieštas štai kaip. 4 megabaitai parsisiunčiantiem e, tais atvejais, kai yra pasiučiami duomenys iš serverio ir 1 megabaitas, kai į duomenys į serverį talpina Be to turėtų būti nustatytas e, kokybės reikalavimas e, šiam plačiajuosiam ryšiui, kuris galėtų būti apibrėžtas kaip galimybė palaikyti abipusi audio ar vizualinį kontaktą, e, žaisti arba naudotis internetinių talpyklų paslaugomis. Tačiau galima numatyti ir išimtis, pavyzdžiui, kai nėra kitų alternatyvų, galima naudotis e, sinchronizuotais palidovais. Galiausiai laikomės nuomonės, kad reikia numatyti bendrą reikalavimą, kad vartotojai galėtų prieiti ir naudoti savo pasirinktą programinį įrangą paslaugomis ir informaciją. Toks reikalavimas turėtų būti numatytas apibrieštyje pagal pagrindų direktyvos 8 straipsnį. Dabar kalbant apie greitąjį, e, tą greitąjį ryšį, 30 e, megabitų e, duomenų suntimosi greitis būtų pakankamas. Ir taip pat mes manome, kad turėtų būti numatytas bent 7 megabitų reikalavimas greitojo ryšio atveju, kai duomenys yra talpinami serveryje. Taip pat mes pritarėme 100 megabitų greičio reikalavimui itin sparčiam ryšiui, tačiau pažįstame, kad tokia vertė yra problematiška, kadangi yra susijusi ne su apreptimi, bet su tikslu, kad 50 e, procentų namų ūkių Europoje naudotų tokį ryšį. Taip pat mes pateikėme rekomendacijas daugiau dėmesio skirti mobiliajam plačiai juoščiam ryšiui, nes šiandieną skaitmeninė darbo tvarkė nekalba apie tokius dalykus. Ir tai nėra susijęs su technologijų neutralumu. Buvo atliktas dar tikras tyrimas, kurio metu paaiškėjo, kad labai svarbu gauti paslaugas visur ir visada ir todėl mobilusis plačiajuosis ryšys šiuo atveju yra itin aktualus. Galiausiai mes pasisakome už tokią politinę sąrangą, kuri būtų kuo galima neutralesnė e, technologinė prasme. Vidutinėje perspektyvoje politikai turėtų pagalvoti, ar nereikėtų nustatyti papildomų tikslų, kurie turėtų būti taikomi selektyviam FTTP dėgymo skatinimui. Nes e, mes pastebėjome, kad e, Na, toks ribotas FTTP dėgymas Europoje gali sukelti problemų. E, tačiau tokia hipotezė nebūtinai atsispinti vartojimo modeliuose, kurie šiandieną fiksuojami šalyse, kur FTTP yra daug. Šiose skaidrėse pateikiama informacija, kuri greičiausiai jums yra pažįstama. Tai yra bazinio ir fiksuoto plačiajuoščio ryšio apriptis ir duomenys surinkti 2012 metais. Jie bus pateikiami 2013 metų ataskaitoje. Taigi, kalbant apie tą bazinį plačiajuosti ryšį, apriptis yra patenkinama. Yra aišku skirtumų, kurie yra manomi, pavyzdžiui, rytuose ir vakaruose, naujose valstybėse narėse, kuriuose e, na, nebuvo taip išvystyti telekomunikacijų tinklai. Tas e, ta apibrėtis yra mažesnė. E, matote kairėje e, situaciją, o e, Dešinėje matote, kokia yra situacija dėl to greitojo fiksuoto ryšio. Ir šiuo atžvilgiu naujosios valstybės narės užtikrino dide, didelę plačiajuoščio ryšio aprepti. Tai yra to šalis, kuriuose anksčiau, tarkim, nebuvo tų plačiai išvystytų telekomunikacijų tikslų, yra linkusios kuo plačiau užtikrinti greitojo fiksuoto plačiajuoščio ryšio aprepti. Tačiau yra problema dėl to, kad trūksta plačiajuoščių ryšio kaimo vietovėse. Ir vėlgi čia šitoje skaidrėje taip pat matomi duomenys jums yra pažįstami ir jie yra susiję su fiksuoto plačiajuoščio ryšio sklaida OECD šalyse. Kalbant apie skverbimąsi į rinką, Europa daugiau ir mažiau E, panaši į konkurentus. Matote, srityje, šioje srityje Europos šalis e, e, yra lyderės kartu su Koreja, tuo tarpu JAV patenka į tą tokį jau mm, tolesnį, tolesnį sąrašą. Įsivyščiusios šalis vakarų Europoje iš principo patenka į tą sąrašo e, viršų. Kai kurios šalys rytuose, e, pietuose, skarbimusi į rinką prasme e, atrodo praščiau, tačiau kalbant apie bendrą fiks, e, plataus ryšio e, sklaidą, Europos situacija tikrai nėra prasta. Kainos klausimas. Čia yra pateikiama greitojo plačiajuoščio ryšio kaina. Vėlgi, Europoje situacija yra nebloga. Pietų Koreja taip pat šiuo atveju įsiskiria kainos atžvilgiu. Tačiau jeigu mes palyginsime e, Europą su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Jungtinėmis Amerikos valstijomis arba Naujaja Zelandija, Kanada, matysime, kad Europos situacija tikrai yra nebloga kalbant apie ryšio kainą. Tai yra gera žinia vartotojams, o bloga žinia mm, tiekėjams. Dabar pažvelgime į bendrą klausimą, ar Europa e, atsilieka nuo kitų šalių. Tinklo naudojimą lemia ne vien tik tai plačiajuoščio ryšio greitis, bet ir tai, kaip tas e, e kaip naudo, yra naudojamasi internetu. E, mes e, rinkome duomenis, kaip e, kiekvieną mėnesį buvo naudojamas e, ryšys 2012 metais ir jeigu pažvelgsite į šią schemą, matysite, kad na, skirtumai yra susiję ne vien tik tai dėl ryšio grįšio. ryšio. Pirmoje pozicijoje yra Japonija, po to seka uh, Pietų Koreja, po to Junktinės Amerikos valstijos, Australija, Naujoji Zelandija, e, Prancūzija ir galiausiai Junktinė karalystė. Kalbant apie e, interneto naudojimą, tai jis retai kada siejamas su pačiu plačiajuoščių ryšio greičiu. Pavyzdžiui, Japonijoje ir Jungtinėje karalystėje e, pas, buvo užfiksuota tokia labai įdomi anomalija. E, JAF e, var, interneto vartotojų skaičius yra mažesnis nei Jungtinėje karalystėje. Ir šveln, mėlyna spalva ženkl, e, ženklina video medžiagą, o e, violetinė spalva yra ženklinami visi kiti duomenys. Kaip matote, e, švi, ta mėlyna spalva pažymėta dalis ženklina labai didžiulę e, E, visų duomenų dalį, kurią užima video medžiaga. Jungtinėje karalystė, pažiūrėjau, mes pastebėjome, kad apskritai yra plačiai naudojimuose plačiai juoščių ryšių ir tuo pat metu žiūrima video medžiaga, tai galbūt yra BBC transliacijos ar kažkas kito. Tačiau, kaip supratote, didžiulę duomenų srautų dalį sudaro būtent video medžiaga. Toliau Jungtinės Amerikos valstijos. Juose yra labai daug vartotojų. Tačiau tai nėra, neturėtų būti siejama tik tai su plačiajuoščio ryšio greičiu. Nes e, mes pastebėjome, kad e, na, JAF e, užtikrinamas greitis netgi yra mažesnis nei Europoje, nors e, tas e, plačiajuoščio ryšio sklaidos e, užtikrinimas yra geresnis Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir šiuo atžvilgiu būtų galima pastebėti vieną dalyką, kad e, plačiai juostis ryšys yra tik tai vienas iš elementų, kurie sudaro interneto prieinamumą ir kurie lemia to interneto naudojimą. Taip pat norėčiau paminėti keletą išvadų, kurios buvo padarytos kitoje, e, kitame tyrimė dėl visur prieinamų komercinių ir e-valdžios paslaugų, kurią užsakė IMKO komitetas. Ta studija parodė, kad e, tos e, šalis lyderis Europoje ir pasaulyje nelabai skiriasi kalbant apie tas e, visur prieinamas paslaugas. Pavyzdžiui, e, Europoje kyla problemų dėl fragmentacijos, teikiantas e, e-valdžios paslaugas. Ir tai mes priskiriame prie chroninių ar būtų sisteminių problemų Europoje. Aišku, Europa turėtų uh, didesnę naudą, jeigu būtų patvirtintos priemonės, kurios leistų tokias problemas išspręsti ir leistų naudotis visomis visur esančios paslaugomis visur. Dabar kita schema. Čia yra pateikiama informacija apie skirtingas šalis – Belgija, Prancūzija, Vokietija – taip pat ir pagrindiniai mūsų kaip ir konkurentai - Australija, Kanada. E, kairėje matote e, namų ūkių aprūpinimo internetų rodiklį ir matote, kad kai kuriuose šalyse situacija yra daug geresnė nei kitose. Ir kalbant apie interneto kaip dėgymą, skirtingose šalyse situacija jau yra daug kaip ir skirtingesnė. Pavyzdžiui, kai yra kalbama apie namų ūkių aprūpinimą internetu Europoje, šiuo atveju matote, kad atotrukis tarp skirtingų šalių yra didesnis. Toliau kitoje stulpelėje yra rodikliai yra susiję su užtikrinamu greičiu. Ir šiuo atveju na, e, Europa tikrai atrodo neblogiau nei kitos šalis. Kitos šalis kaip Australija arba Naujoji Zelandija daug praščiau atrodo lyginant su e, Europa. Taip pat mūsų turimais duomenimis Europa daug aukščiau stovi šiame sameraše nei e, Junktinės Amerikos valstijos. Kalbant apie Europos politikas, yra labai daug e, teorijų susijusių su Europos politika. Yra kai kurie veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti ir manome, kad Europos politika šiaip nėra bloga, tačiau yra tam tikrų trūkumų telekomunikacijų sektoriuje mažėja e, pajamos, mažėja investicijos ir tos priežasties skirtingos įmonės rodo skirtingus e, rezultatus. Ar e, vien tik tai politikos priemonėmis galima paskatinti plačiajuoščių ryšio dėgymą. Mes nemanome, manome, kad reikalingas toksai mm, bendras, platesnis sprendimas. Dabar kalbant apie tai, kas skatina plačio juoščio ryšio paslaug, e, paklausą matote šioje skaidrėje. O dabar galime pereiti prie kitos skaidrės. E, video medžiaga e, vaidina labai, daug, labai didelį vaidmenį, kalbant apie plačiai juoščio ryšio paklausos skatinimą. Ir Labai svarbu, kad e, būtų sprendžiamos įvairios problemos, pavyzdžiui, kad e, būtų leidžiama prieiti prie internetinio turinio naujiems rinkos e, dalyviams. Taigi tokie yra dalykai, kuriems reikia skirti daugiau dėmesio. Toliau Florencijos reguliavimo tarnybos atliktais duomenimis buvo surinkta čia pateikiama informacija kad e, paklausos skatinimo priemonės galėtų būti naudingesnės jau tada, kai tas plačiajuosis ryšys yra įdėktas. Ir manau, kad į tai reikėtų daugiau e, susitelti ES lygmeniu. Galiausiai rekomend, mūsų rekomendacijos. E, siūlome atsisakyti tradicinių universalių paslaugų kitų mechanizmų naudai, skaitant ir valstybinės pagalbos naudojimą. E, sprendžiant bazinio plačiai juoščio ryščio paslaugų perkamumo ir kompiuterinės įrangos kaštų problemą, e, na, vyriausybė galėtų pagalvoti apie tokias e, paramos priemonės. Taip pat mes siūlome, kad būtų įgyvendinti teisės aktai, apie kuriuos kalba ponios Hersok pranešimas. Ir tai yra labai svarbi priemonė, e, dėgiant ir skatinant tą plačių juoščio ryščio naudojimą. Ačiū. Dėkoju. Iš tiesų labai puikus pristatymas. Atsiprašau, kad teko jums priminti apie likusį laiką. Mes jums galėjome skirti daugiau laiko, negu kad galėjom sauliaisi dėl to, kad buvo labai įdomi tema. Dabar štai su žodį poniai Kolovič pasisakyti. Atsiprašau, mane neteisingai informavo. Kągi, tuomet teiksime žodį norintiems pasisakyti kolegoms. Pane Hersok turbūt norės pasisakyti. Aš norėčiau pasveikinti visus atlikusius šį darbą ir aš tikriu, iš tikrųjų tikiuosi, kad Europos parlamento visi nariai turės prieigą prie šitos informacijos. Taip pat noriu padėkoti, todėl, kad dar prieš išgirstant pristatymą mūsų kolegos man patarė, kaip galėčiau patobulinti savo pranešimą. Taigi iš tiesų labai dėkoju už suteiktą informaciją ir manau, kad labai svarbu, kad kaip jūs sakote, tai yra mūsų ekonominio konkurencingumo pamatas ir Europos parlamente taip dažnai apie tai diskutuojame, bet mes dažnai kalbame, bet negalime apibriežti kokybiniais terminais ir kiekybiniais terminais, kiek tai būtų svarbu. Tai toks būtų vienas mano klausimas, kai būtų galima viską apibriežti kiekybiniais terminais. O kitas klausimas būtų toks. Jūs pademonstravote, kaip svarbu yra video turinys, judantis vaizdai internete, bet labai dažnai matome, kad tie video duomenys dažnai yra tiesiog pramoginiai filmukai. Ir aš Pietų Korejoje ar Japonijoje, kitose vietose, kiek mačiau, tai tie judantis vaizdai arba video vaizdai nėra tiek daug skirti pramogin, pra, pramogavimui. Ar turime informacijos, kiek, kokia dalis video duomenų yra pramoginio pobūdžio ir kokia dalis yra rimtesnio ekonominio pobūdžio? Ar yra kokių nors tokių duomenų? Ir dar vienas mano klausimas būtų toks. Reglamentas, kurį mes nagrinėjame, yra sus... kalba apie sinergiją su kitomis ekonomikos ir pramonės šakomis iš tiesų svarbu užtikrinti prieigą prie interneto kiekviename namų ūkyje. Ir vienas iš mano tikslų būtų mobilizuoti ir motivuoti tuos rinkos veikėjus, kurie galėtų tiek bendradarbiauti tarpusavį to paties sektoriaus veikėjai turiu galvoje, tiek reikėtų užtikrinti bendradarbiavimą tarp skirtingų sektorių. Taigi, ar, ar turėtumėte idėjų, kaip būtų galima tai padaryti? Dėkui. Dėkui Edit Hercog, ponė dėl Kastilio. Ačiū už jūsų pranešimą, iš tiesų jis buvo labai naudingas ir aš labai nekantriai laukiu galimybės pasigilinti į tą informaciją dar detaliau. Jūs labai aiškiai įvardinote, kad plačiai juošio interneto sparta nėra labai susijusi ar, na, tai nėra vienintelis veiksnys nulemantis interneto vartojimą. Jūs sakėte, kad tai yra galiojantis veiksnys, bet ne vienintelis. Taigi, kokie veiksniai jūsų galva yra svarbiausi? Į kokius veiksnius reikia atsižvelgti tam, kad pilnai galėtume išnaudoti galimybę užtikrinti prieigą prie plačia juoščio interneto, ar tai turėtų būti labai greitas internetas. Kokie veiksniai jūsų galva būtų pagrindiniai? Nes sakėte, kad e, iš tiesų ekonominis augimas yra tiesiogiai susijęs su plačia juoščio interneto prieiga ir taip pat ir su sparta. Tai gal galėtume šiek tiek daugiau paplėtoti šitą aspektą. Tada mums susidarys pilnesnis vaizdas apie tai, kurios veiksnius reikėtų vertinti kaip svarbiausius. Dėkui. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Kągi, tuomet suteiksiu žodį komisijai, o po to aš taip pat norėsiu trumpą komentarą išsakyti. Noriu pasakyti, ponui Skot Markus, kad jūsų studija iš tiesų labai įdomi Bet dabar mums dar reikia daugiau, geriau viską išsiaiškinti ir labiau pasigilinti. Kadangi ta studija mums kelia labai daug klausimų, tai mes norėtume viską suprasti giliau. Pavyzdžiui, jūs sakėte, kad kalbant apie fiksuotą plačiai juostį internetą ir jo tinklą, išsivyščiusios valstybės, pavyzdžiui, JAV ir Australija, atsiduria lentelės viduryje pagal tokį interneto naudojimą. Taigi, matome, kad kartais paplitimas priklauso ne visai nuo šalies išsivystimo. Tai iš tiesų įdomu, kelia smalsumą mums tokie duomenys. Ar jūs pradėjote gilintis giliau į tokį fenomeną? Taip pat kalbėjote apie tai, kad plačia juostis internetas yra labai svarbus veiksnys, norint užtikrinti ekonominį augimą, mes turėtume daugiau duomenų gauti iš aspektų. Taip pat norėčiau paantrinti tiems klausimams, kuriuos uždavė kolegos, būtent dėl to, kokie dar gali būti varikliai, kokia dar varomoji jėga ekonominiam augimui. Ir galbūt galėtume šiek tiek giliau pasigilinti į tos duomenys, nes Mes, politikai, norime konkrečių rodiklių ir dėje nebuvo laiko gėliau pasigilinti į tokius įdomius dalykus. Bet e, labai įdomu, kad ši studija yra, įdomu, kad su ja susipažinome ir manau, kad dar turėsime progos pasigilinti į jos duomenis. Ir noriu kreiptis į komisiją ir šios studijos autorius ir paprašyti savo darbą plėtoti toliau ir mums pateikti tolesnės informacijos. Ir kadangi jau kalbame apie reglamento patvirtinimą, norėčiau paminėti, kad tai taip pat buvo viena iš rekomendacijų. Ir galbūt atsižvelgdami į tai, ką girdėjome, kalbant apie šią studiją, galėtume dar savo nuomonę geriau paplėtoti. Taigi, suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėte atsakyti užduotus klausimus ir jeigu galima, gal galėtumėte pasigilinti kai kurios aspektus. Dėkui. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų pastabas. Jei Jūs norite išsamesnės informacijos, Jums dėlėtų susipažinti su tyrimu. Šiuo metu tyrimo išvados yra peržiūrimos ir netrukus bus visiškai galutinai parengtos. Ir tos išvados e, yra labai ilgos, 200 puslapių. Ir jūs tikrai rasite ten nemažai informacijos. Aš gal negalėsiu išsamei atsakyti į visus jūsų klausimus. Aš tiesiog pasidalinsiu keliomis mintimis. Pirmiausia, ponė Herzog, jūs kalbėjote apie augimo potencialą ir apie ekonominius ir uh, socialinius uh, plašiuošių ryšio privalumus. Mes savo bibliografijoje pridėtojo prie tyrimų išvadų paminėjome kelis tyrimus ir vienas iš jų buvo atliktas Europos komisijos užsakymų prieš metus. Ten o, būtent ir kalbama apie tai. Analitinės centras Mason atliko šį tyrimą. Yra nemažai tyrimų, kurie e, stengiasi įvertinti uh, Tačiau iš ryšio socialinė ir ekonominė įtaka. Aš yra ir tyrimų, kurie vertina itin spartaus plašiuošių ryšio pridėtinę vertę. Ir iš esmės jų išvados yra pakankamai teigiamos, nors, aišku, neiškumų dar yra nemažai. Jūs klausit apie video apie galimas įveikumą ir tai, kas yra svarbiausia Europai. Video technologijos labai sparčiai yra plėtojamos, siekime vis didesnės vis didesnės e, rezoliucijos. Prieš porą metų mes atikome tyrimą komisijos užsakymo dėl programos e, Medija 2007 ir joje buvo kaip, kaip pat nagrinėjama padėtis audiovizualinių paslaugų sektoriuje. Europos Sąjungoje yra didelė, egzistuoja didelė fragmentacija, naudojamos yra e, skirtingos kalbos. Ir todėl labai mažai Europoje gaminamų kuriamų filmų yra skiriama vis, e, rodyti visa, visoje Europoje. Mes paprastai tokius dalykus verčiame iš plačio juošio ryšio perspektyvos, tačiau čia galima būtų kalbėti ir apie e, medijų veiklą. Tose šalyse, kur neįtin daug žmonių moka anglų kalbą, mažai yra rodomi filmai anglų kalba ir Europoje gami, kuriama yra daugiau filmų nei Hollywoode, Hollywoode bet uh, uždirbama iš jų yra kur kas mažiau. Į kitą klausimą vargu, aš, ar aš galėčiau jį atsakyti, gal kolegė galės kažką pasakyti. Pone Del Castillo pateikė klausimą apie tai, Kokie dar veiksniai įtakojo internetinio ryšio sklaidą? Yra įvairių veiksnių. Jei pažvelgsite į Kore Koreją, o atrodytų, kad jai puikiai sekasi, visi jos rodikliai yra labai geri. Tuomet galima būtų pasakyti, kad jie laikėsi labai atviraus požiūrio, Be to ir vyriausybė e, ėmėsi intervencinių priemonių ir dėl to visose sritise koriečiams pavyko pasiekti labai gerų rezultatų. Kiek mes žinome, ne, nebuvo uh, skiriamos jokios subsidijos last mile įrenginiui uh, sukurti, tačiau buvo finansuojami, uh, finansuojamas kitos infrastruktūros uh, kūrimas. ir jų rodikliai e, yra labai geri. Reikia nepamiršti dar vieno dalyko, tai yra aukštai kvalifikuoti darbuotojai, kurie išmano, kaip dirbti su internetu ir apskritai kompiuterinės žmonių raštingumas. Kai galvome apie, apie plačiajošio ryšio didesnę paklausą ir jos skatinimą, tai čia e, kompiuterinės uh, raštingumas labai yra svarbus. Bet to mes matome, kad ir uh, skirtingose valstybėse narėse uh, personaliniai kompiuteriai taip pat uh, nėra vienodai uh, populiarūs. Yra ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, JAV pasinaudojo tuo, kad jie labai dažnai pirmauja įvairiose sritise, kad jie, būtent jie ir pateikia naujoves, bet jie turi labai daug aukštai kvalifikuotų darbuotojų, kurie dirba konkrečiose sritise, konkrečiose gamybos klasteriuose. Ir tai padeda jiems e, išsilaikyti pirmosiuose pozicijose. galima būtų paklausą skatinti įvairiomis e, priemonėmis. Smart City programa, pavyzdžiui, neskatina didesnės paklausos ir tas išmanieji tinklai taip pat e, gal nevadina svarbesnio vaidmenio. Gal viskas sudėjus kartu bendrasis poveikis būtų teigiamas. Ir aš norėčiau sugrįžti prie to, kiek žmonių turi kompiuterių e, valstybės narėse. Korejoje, pavyzdžiui, buvo pastebėta, kad DSL paslaugos buvo labai paklausios dėl to, kad žmonės galėjo už nedidelę kainą įsigyti visai padarius kompiuterius. Ir taip buvo, buvo, buvo užsuktas tas e, kompiuterinis e, ir DSL paslaugų ratas. Pone pirmininkė, dabar komentuodamas tai, ką, apie ką jūs kalbėjote, aš galiu tik tai pasakyti, kad e, tyrime ir tyrimo išvadose jūs rasti kur kas daugiau informacijos, nei aš galėčiau jums dabar pateikti. Buvo ir pateiktas klausimas, kodėl kai kurios valstybės e, neturi labai gerų reitingų. Taip yra dėl įvairiausių priežasčių. JAV pavyzdžiui, JAV pavyzdžiui, plašiošių ryšių apriptis kenčia nuo to, kad labai dažnai toks ryšys yra labai brangus, o Europoje jisai yra pakankamai prieinamas ir už, pakank, už gan nedidelę pinigų sumą vartotojai gali įsigyti visiškai padarios kokybės internetinį ryšį. ryšį. Ir tai yra gerai. Yra be abejo tam tikrų trūkumų, ne visuomet reklamuojama sparta yra ta, kurią jūs realiai faktiškai gausite, bet iš esmės situacija nėra labai bloga. Mūsų tyrimas parodė, kad, čia, kad mes kalbame apie labai sudėtingą sistemą Ir sparta arba greita veika yra labai svarbus šios sistemos elementas, bet ne viskas nuo o, jos priklauso. Tai tiek, tiek sugebėjau atsakyti į man patiktus klausimus. Ačiū, norėčiau padėkoti tyrimo autoriams. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Taigi matote, kad iš esmės reikia įsigilinti į tą klausimą ir tuo pat metu kalbėti labai glaudžiai. Taigi aš tikiuosi, kad kai mes gausime tą įsamų tyrimą, mes susipažinsime su e, mums reikiamais duomenimis. Norėčiau priminti, kad kiti mūsų posėdžiai įvyks 25 e, rugsėjo. E, ryte ir po pietų ir 26 dieną e, iš ryto. NVI bendras ir mūsų komiteto posėdės įvyks 26 dieną pa, e, po pietų. E, kalbėsime apie klimato kaitą, kaitos paketą, o detalę informaciją bus išplatinta jums vėliau. Ačiū ir iki kitos savaitės. Ah, framework forum. Thank you.